Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Mėly bičiuliai, ponios ir ponai, pirmiausia, norime pasveikinti pirmininkaujančios Austrijos atstovus atvykusius pas mus. Žiūriu, ar visi pasipuošia Austrijos pirmininkaujančios ES kaklaraišiais. Na, kiti jau kas nespėjom šiandien to už, gražaus daikto užsidėti, kitam posėdį visi turėsim būti pasipuošę tuo gražiu mėlynos spalvos kaklarščiu. Tad sveikinam pirmininkaujančios ausios atstovus mūsų komitete. E, mes netrukus teiksime galimybės pasisakyti, tačiau prieš tai norėčiau jums pristatyti tai, kaip reikėtų užbaigti mūsų balsavimą, kuris, kaip žinote, buvo sustabdytas 12.30. Mes nusprendėme pratesti reikalą dabar, bet tai jau buvo po 12.30, be vertimo ketinom dirbti ir e, nedalyvaujant kai kuriems iš mūsų kolegų, kurie paliko posėdžių salę. Pirmiausia, aš susisokiau su, su kolegomis iš Envi komiteto, nes nuomonė buvo susijusių technologijomis ir su to komiteto kompetencija pirmiausia. Susikiau su pone Kabeson Ruiz, su pranešėja ir su pone Valian, kur yra to komiteto pirmininkė. Jos yra pasirengusios pritarti mūsų kompromisams ir įtraukti juos iš karto į savo rengiamą dokumentą. Tai reiškia, kad 90 procentų mūsų nuomonės iš karto bus atspindėta Envi komiteto darbe. Tie 10 kitų procentų, e, dėl 20 procentų rugsėjo 10 dieną, likus savaitė iki balsavimo, iki NV komitete mes baigsime dėl visko diskutuoti. Ir sakoma, kad liks dar pakankamai laiko tam, kad per savaitę bus du galima atsižvelgti NV komitete į tai, ką mes čia būsim sutarę. Taigi, tuo požiūriu viskas tvarkoj. Viską užbaigsim. Ir tuomet turėsime vertimą, dalyvaus visi kolegos, žinosime, kad rugsėjo 3 dieną yra balsavimas ir visi dalyvausim. Mūsų rugsėjo 3 darbo tvarkė buvo numatytas balsavimas, tad nieko naujo nebus. Tikėjomės, kad tą dieną balsavimas vis tiek bus. Taigi viskas gerai. Pone Vyring yra pranešėja šiai nuomonė irgi sutinka su tokiu sprendimu, nes tai yra geriausias įmanomas dabar sprendimas. Ir galėsim rugsėjo 3 ramiai viską sutvarkyti, o Envi atsižvelgs į visą tai, dėl ko mes būsime balsavę, tuos visus kompromisus. Pone Kapėson Ruiz kaip tik prieš keletą minučių ir man kaip tik ir pasakė, kad ji žino, įtre komiteto kompromisus ir kad yra pasirengus juos atsižvelgti. Na, gal ne, ne dėl visų bus pritarta Envi komitete, bet ji juos visus atsižvelgs. Antroji ta nuomonė buvo dėl COP22. E, ponas Peter Lyze yra pagrindinis pranešėjas Envi komitete šiuo klausimu. Paprastai procedūra yra labai paprasta. Envi komitetas, remdamasis mūsų komitetų gerų bendradarbiavimų, priima visus įtre pakeitimus ir juos įtraukia į savo pranešimą. Dėl to, e, apskritai kalbant, problemų nebūna. Įtre komiteto kompromisas jau buvo rastas, dėl jo buvo netgi balsuota šiandien dar iki 12.30. Kompromisai buvo pasirašyti EPP, socialdemokratų, EKR, ALDE, žaliųjų ir EFDD frakcijų. ENF ir GUE dvi politinės frakcijos nepasirašė kompromisu. Bet kaip žinia, didžioji dauguma mūsų komiteto pritarė šiai nuomoniai. Tad Envi komitetui nėra problema atsižvelgti nedelsiant, nieko nelaukus, netgi iki rugsėjo trečios dienos į tuos pakeitimus ir kompromisus. Bet oficialiai mes sulauksime rugsėjo trečios dienos. Kad viskas vyktų taip, kaip numatyta ankstesnėme mūsų siūlyme dėl komiteto posėdžio. Tai štai. Dėl sutarimo mūsų komitete ir dirbant toliau su frakcijomis e, pasitelkiant vertimą ir įtvirtinant tokią svarbę taisyklę kaip daugiakalbystė mūsų parlamente, e, dėl visko sutarėme. Ir atrodo situacija yra aiški. Ar turite kokių nors pastabų? Ponas Javor, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenorėčiau užimti per nelik daug visų vertingų laiko. Ačiū, kad išsprendėte šią sunkę problemą. Man atrodo, kad dėl 24 viskas yra aišku, su jūsų vertimu sutinku, bet yra tokia problema dėl technologijų vertinimo pakeitimo direktyvos, kas atsitiks, jeigu įtre komitetas nepritars visam pranešimui, o rengi komitetas atsižvelgs į mūsų patvirtintus kompromisus, bet gali nutikti taip, kad galutinis balsavimas bus nepritarimas, nuomonė bus nepatvirtinta įtre komitete, kas tada? O kom, nes kompromisai jau bus įtraukti į Envi dokumentus. Kaip galėtume išspręsti tokią teoriškai įmanomą situaciją? Galiu atsakyti per nelik e, aiški. Atsakysiu jums vėliau, nes per nelik sudėtinga į tai atsakyti dabar. O dabar noriu kuo šilčiausiai pasveikinti pirmininkaučios Austrijos atstovus mūsų podėtėje. Ir noriu atsiprašyti už tą tokį vėlavimą. Na, mums reikėjo išsiaiškinti šitą dalyką ne, dėl galutinio balsavimo nelaukiant mūsų diskusijos pabaigos. Tad štai, o diskusija su jumis yra svarbiausias mūsų posėdžio objektas. Turiu kaip tik čia užsirašęs viską, apie ką kalbėsim. Tai yra Austrijos delegacijos pirmasis vizitas, pirmininkaujančios valstybės Austrijos pirmasis vizitas. švietimo, mokslo tyrimų ir bandurinių klausimų ministras yra atvykęs ir džiaugiuosi e, matydamas jūs čia, ponė Margaret Šrambok. Jūs esate atsakinga už ekonomikos ir skaitmeninius reikalus ir puiku matyti poną Fašman Jis yra atsakingas už tyrimus ir brandolinius klausimus. Puiku, kad galime aptarti tokias svarbias temas. E, kalbėsime be kita ko apie skaitmeninę darbo tvarkę, ministrai pristatys savo prioritetus ir diskusijoje atsakys į klausimus. Mums tai yra tikrai svarbios temos, kadangi e, tarptų ministrų kūrimus ryčių matome glaudų ryšį. Pramonės srityje. Svarbu e, skaitmeninė darbo tvarkė, mes nagrinėsime šios klausimus. Kibernetinio saugumo aktas taip pat e, dėl jo balsavome šyri, tai jis labai svarbus, skaitminės Europos programa bus rengiama e, ateityje, bendros rinkos programa įmonėms Tai yra būsioji kosminė programa ir Europos gynybos fondas. Kitos, kita dar viena svarbi tema. Tai štai, jūs atliekate tyrimus, kruojate brandolinių tyrimų sritį. Bendra pagrindų programa Horizontas mums labai svarbu, Euratomas, mokslo tyrimų programos iki 25 metų. Prandolinių jėgainių uždarimas ir prandolinių atliekų saugojimas irgi mums labai labai aktualūs klausimai. Daug teisėjų kuros siūlymų bus ant mūsų stalo artimiausių metų, tad mūsų laukia tikrai įdomi diskusija. Ačiū abiems ministrams, kad atvykote, ačiū, kad dalyvaujate mūsų posėdėje ir kad sutinkate atvirai diskutuoti. Europos parlamentas baigė savo kadenciją, norės užbaigti daugybę temų, tad jūsų pirmininkavimas čia turės lemiamą vaidmenį, kad jų klausimų nagrinėjimas, jų užbaigimas būtų sklandus. Pirmininkaujantį valstybę ir Europos parlamentas turi ypatingai aiškiai šiame kontekste suvokti savo atsakomybę. Poniai Šrambok pirmiausia suteiksiu žodį diskusijai pradėti. Prašau, ponė ministrė, žodis jums. Uh, you, um, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, kolega Fasman, ponios ir ponai, džiaugiuosi, kad pakvietėte atvykti. Viliuosi įdomiai padiskutuoti su parlamento nariais ir sėkmingo darbo mūsų pirmininkavimo metu. Ši aplinkybė mums labai svarbi. Būtent e, dėl to džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti pirmininkavimo prioritetus tiek e, konkurencijos, tiek priekybos tarybose, aišku, apie skaitmeninimą ir pramonę daugiausia kalbėsiu. Mūsų susitikimas nepaprastai savalaikis, braška seni alijansai, atsiranda naujos partnerystės, techninė pažanga, o visą pasaulį keičia iš esmės skaitmeninimo dalykai. Mūsų bendras uždavinys nubrėžti ateities gairias Europai tokias, kad galėtumėme pilnai išnaudoti Europos potencialą. Ir čia aš iš karto išskirčiau tris dalykus, beje, iškart pasakysiu, kad labai laukia būsimų diskusijų. Pirmasis tikslas tai Europos pramonės politikos stiprinimas. Kaip pirmininkaujant uh, Estijai ir Bulgarijai, kitaip sakant, mūsų pirmininkavimo trejeto metu, taip ir e, buvo skiriamas didelis dėmesys pramoniai, taip ir mes tą darysime. Tenksime suštikrinti lygias darbo sąlygas visiems, skirsime dėmesį aplinkai, klimatui ir vartotojų apsaugai. Skaitmeninimas yra unikali proga. Gausybė pavyzdžių įrodo, kad tų galimybių išnaudojimas uh, gali padėti atkurti pramonę Europoje. Kitaip sakant, susigražinti tas pramonės šakas, kurios tarsi buvo mūsų palikusios visam laikui. Austrijoje čia du pavyzdžiai pastaruoju metu, kuriais galime pasigirti. Puslaidininkų gamyba vyksta ne Kinijoje, o Austrijoje investuota Mm, beveik daugiau nei pusantro milijardo eurų ir antrasis pavyzdys - skaitmeninė plieno liejikla buvo pastatyta e, ne JAV, ne Kinijoje, o Austrijoje, vienoje mūsų federacinėje žemėje. Akivaizdu, kad visi šitie pavyzdžiai įdomus ir jums ir liudyja, kad įmanoma sukurti Europoje darbo vietų ir tokiu būdu įtraukti piliečius į ūkio augimą. Šiam tikslui reikia užtikrinti gerą įsilavinimą, kvalifikuotų darbininkų pasiūlą, apie tai išsameu kiek vėliau pasisakysiu. Kur yra Europos stiprybė? Tai santykiai tarp verslo. Čia mums reikia e, siekti kuo daugiau. Iki šiol e, B2C verslas vartotojai e, JAV pirmavo, žinote, didžiosios platformos, kiti panašus dalykai, o dabar mums Atėjo laikas išnaudoti savo pranašumus, mokslinius tyrimų ir inovacijų rezultatus bei sustiprinti savo situaciją. Visos priemonės, kurių imsimės savo pirmininkavimo metu, būtent judės link šio tikslo. Norime sukurti tokią ekosistemą, kuri leistų dirbti draugiškoje aplinkoje ir taip pat apimtų didžiasias įmonės ir MVI bei startuolius, visus rinkos dalyvus apjungtų ir tokiu būdu sukurtų draugišką ekosistemą. Siūlau bendrai pagalvoti apie tai, kaip mažinti biurokratinę naštą ir sukurti daugiau erdvės įmonėms, kaip leisti verslininkams pasinaudoti tinkamo teisinių reglamentavimų, kuris gal, įgalintų sparčiai judėti į priekį. Antroji tema - skaitmenimas ir skaitmeninė vidaus rinka. Pone pirmininkė, jūs jau užsiminėte, kad šie klausimai yra labai svarbus, yra konkrečių dokumentų, būtent iš šios srities ateinantį pusmetį mums tenka ypatinga atsakomybė. Tikimės, kad per jį baigsime nagrinėti kiek įmanoma daugiau dokumentų. Akivaizdu, kad čia slypi didelė pridėtinė vertė visiems europiečiams ir skaičius į, įmanoma užsitikrinti europinių lygių papildomai 415 milijardų eurų BVP. Papildomai tie gali būti sukurta. Kartu neapsiribokime ir 19 metais žverkime Toliau aš pati 22 metus dirbau telekomo ir skaitmeninėje srityje, 19 metais niekas nesibaigė, bendroji rinka čia nesustoja, reikia sukurti ateičiai subalansuotą ir tinkamą reglamentavimo pagrindais turi būti taip pat atitinkantis šio laikinės sąlygas. Čia aš stengsiuosi stumtis į priekį, kiek tik įmanoma, viešojo sektoriaus informacija arba uh, verslo platformas. Dar paminėčiau šie du pavyzdžiai man aktualiausi ir mes tenksimės baigti atitinkamų dokumentų nagrinėjimą kuo greičiau. Trečioji tema, kurią paliečiau, paliesčiau - švietimas. Trūksta e, kvalifikuotų darbininkų. Ir tas trūkumas jaučiamas visoje Europoje, visur problema aštri tas e, dviejopas išsilavinimas teikia daug naudos, tai yra pasiteisinęs pavyzdys, jis įgalina sumažinti jaunimo nedarbą, leidžia sukurti konkurencinį pranašumą kitų globalių rinkų atžvilgių. Aš pati galiu paliūdyti, kad konkurencijos užtikrinimui reikia tinkamai kvalifikuotų darbuotojų. Skaitmeniniai gebėjimai, jų lavinimas yra svarbus uždavinys, reikėtų paskatinti visas valstybės skirti klausimai daugiau dėmesio ir leisti skaitmeninius gebėjimus įgyti būtent per šitą dvigubą švietimo sistemą. Dar trumpai apie priekybos politiką. Tema aktuali tiek jums, tiek mums. Reikia ieškoti naujų kelių, naujų partnerių, sudaryti naujas sutartis. Aš kalbu apie kokybiškas naujas partnerystės. Ir pavyzdys būtų Japonija. Netrukus bus pasirašytas susitarimas. Ačiū visiems, kurie pristėjo prie jo rengimo. Turime suvokti, kad mes kalbame čia apie trešdalį pasaulio BVP, apie 3 milijardus e, vartotojų, taigi mes galėsime mm, dirbti lygiomis sąlygomis. Beje, kita nemažiau svarbi e, tema šiame kontekste yra inovacijos, inovacijos ir vėl inovacijos. Tai yra galimybė užsitikrinti konkurencinį pranašumą. Taigi būtų tiek, tikiuosi veiksmingo bendradarbiavimo ir laukiu klausimų. Ačiū gerbiamą ministrą, kibernetinis saugu, saugumas, skaitmeniniai klausimai yra ir kiti klausimai mums labai svarbus. Tai būtų pramonė ir skaitmeninė darbo tvarkė. Jūs taip pat paminėjote ir švietimą, nepaisant to, kad švietimas švietimas nėra mūsų tiesioginė kompetencijos ir ties. Nepaisant to, mes, mūsų čia klausimai įdomina, Mes susipažinome su Austrijos programa dėl jaunimo užimtumo. Ankstesnio e, švietimo komisaro e, programa šio klausimo 2013 metais buvo patvirtinta. Na, ir sakyčiau, kad jūsų Austrijos nacionalinė programa buvo viena iš geriausių šioje srityje. Tikrai prieš šešis, septynerius metus ta patvirtinta programa buvo labai gera. Be to, dėl globalių prekybos susitarimų tai nėra tiesioginė mūsų kompetencijos sritis, bet kita vertus, kas dėl realios ekonomikos, MVI, įmonių, visa tai juk yra susiję glaudžiai su tartautinę priekybą, todėl visi jūsų paminėti klausimai mums tikrai labai įdomus, gerbiama ponė. Dėkuoju Jums už pasisakymą. Dabar, kiek suprantu, galime iš karto žodį perduoti ministrui Hansui Fasmanui. Jis yra švietimo mokslo ir mokslo ministras. Brandoliniai klausimai. Brandoliniai klausimai taip pat man labai svarbus, kaip jėgainių uždarimas, pavyzdžiui. Dėkuoju. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, aš pratęsiu kolegės mintis ir pristatysiu Austrijos pirmininkavimo prioritetus švietimo, mokslo ir mokslinio tyrimų srityje šalyse. Čia mūsų aukščiausias prioritetas yra Europos horizontas, tai yra mokslinio tyrimų pagrindų programa laikotarpiai nuo 21 iki 27 metų. Nebejoju, kad esate supažindinti su šia programa. Liep birželio, atsiprašau, 7-ąją ji buvo komisijos oficialiai pristatyta. Kiek žinau, ITRE komitetas yra paskelbęs labai e, drąsų dėrybinį planą ir mes turime savo siekių, jie taip pat yra plataus užmojo, jeigu pavyks suformuoti bendrąją požiūrį dėl Europos horizonto, mes tuo tikrai nepaprastai džiaugsimės. Gal trumpai apie komisijos pasiūlymų turinį ir e, jo vertinimą iš mano perspektyvos. Komisija siūlo bendrą biudžetą Europos horizontui 100 milijardų eurų. Aš suprantu, kad Europos parlamentas ir daugelis kitų veikėjų Europoje norėtų daugiau, tačiau būkime realistais. Nepamirškime, kad egzistuoja gausybė kitų iššūkių ir šiaip e, suma Europos horizontui yra pakankamai didelė ir pasiūlymas, sakyčiau, yra atsakingai pateiktas. Komisija, kalbėdama apie Europos horizontą, pabrėžia testinumą. Yra tokių dalykų kaip ir Europos mokslinio tyrimų taryba, Mari Skodovska kari priemonės, taip pat bendrėjai moksliniai tyrimų projektai, e, kovojant su didžiausios iššūkius keliančiomis sritimis, taip pat svarbiausių technologijų vystimas. Taigi tai yra tasa. Kartu yra ir naujovių. Joms per dėrybas teks skirti daugiausia dėmesio. Viena iš tų naujovių yra vadinamosios misijos tos misijos apima labai platų spektrą priemonių nuo fundamentalių tyrimų iki technologijų pritaikymo. Nebejoju, kad taryboje dauguma mano kolegų ministrų pasveikins šią naujovę. Šiame kontekste vėlgi reikės labai atsargiai kelti savo konkrečią misiją bei siekti tokių iniciatyvų, kurios būtų juntamos ir realiai pagerintų Europos piliečių gyvenimo kokybę. Kita didelė naujovė e, komisijos pasiūlyme į Europos inovacijų tarybą. Čia dar ne visos smulkmenos yra žinomos, apie jas mes daug kalbėsimės per ateinantį pusmetį. Tačiau ta Europos inovacijų taryba vertintina teigiamai. Bus suteiktas teigiamas poveikis moksliniams tyrimams, inovacijoms. Tikimės, kad bus koncentruojamos lėšos ir tos proveržio technologijos bus sėkmingiau vystomos, bus vadinamųjų spin-offs, antrinių technologijų rėmimas pagerintas ir taip pat leisime augančioms įmonėms pasiekti augimą, išaukti iš startuolių ir tapti augančiomis įmonėmis. Kalbant apie bendrą pagrindų programos tikslą, tai Europos inovacijų taryba čia bus puikus papildymas, sakyčiau. Aš dar norėčiau atkreipti dėmesį į strateginį planavimą. Tai yra naujiena pagrindų programoje. Komisijos pasiūlyme gal nėra viskas išsamei aprašyta, tačiau aš suprantu komisijos ketinimus. Siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą, daugiau lankstumo. To reikia, nes keičiasi bazinę situaciją. Taip pat norima užtikrinti pagrindų programos sėkmingesnį strateginį valdymą. Aš šiuos tikslus suprantu. Tikrai sunku jau šiandien įvardinti tas temas, kurios bus aštriausios 27 metais. Bet tas strateginis e, planavimas turės būti išsameu aprašytas. Labai džiaugiuosi tuo, kad vienoje kitą savaitę, Liepos 17-ąją, susitiksiu su valstybių narių švietimo ministrais, mokslinių, klausimus, e, mokslinių, mokslinių klausimų ministrais ir aptarsime būtent šį elementą. Kitas svarbus bus klausimas, bent jau man, tai yra tas vadinamas innovation divide. Taigi inovacijų poveikis. Mes norime užtikrinti platesnį inovacijų poveikį, kad inovacijos e, būtų jundomos visur ir išrandamos visur, nebūtinai tik tai šiaurėje reikia veikti tą susiskaldimą tarp šiaurės ir pietų, rytų vakarų. Reikia įgalinti, kad pagrindų programoje galėtų dalyvauti mokslininkai, kurie nori dirbti gimtinėje, nebūtinai Briuselėje. Šiame kontekste reikės reformuoti Europos mokslinių tyrimų darbo tvarkę, aš puikiai tą suprantu. Kitą savaitę vienoje ir šiam klausimui skirsime dėmesio, bandysime sukurti tokią Europos mokslinį tyrimų erdvę, kurioje neliktų susiskaldimo įveikti tą inovacijų susiskaldimą, reikia pačių valstybių narių aktyvesnio indėlio. Tačiau kartu reikia ir pagrindo tam susiskaldimui įveikti. Čia yra um, galimybė dirbti su pavyzdinėmis mokslinio tyrimo programomis, plačiau investuoti į mokslą e, ir mokslinius tyrimus jau yra pradedama dirbti šią kryptimį, būtent tas horizontalusis programos poveikis yra horizont, horizontalusis ramstis, tokios programos kaip Sharing ir Excellence. Antrasis mūsų prioritetas pirmininkavimo metu Europos mokslinio tyrimų erdvės vystimas įveikti susiskaldimą inovacijų erdvėje yra tik pirmasis žingsnis, ne paskutinis ir tikslas būtų sukurti bendrą mokslinio tyrimų erdvę. Šiame kontekste reikalingos struktūrinės reformos, jos būtinos ne atskirose valstybėse narse, bet bendrai reikia iš atnaujinti mokslinio tyrimų pagrindą. Pastaruoju metu sėkmingos struktūrinės reformos yra tai, ko galime pasigirti, bendrosios mokslinio tyrimų iniciatyvos, taip pat naujos projektų formos buvo pasiūlytos, dirba universitetai ir pramonė. Ir čia paminėčiau Slovenijos mokslinio tyrimų ir mokslo ministerijos darbus. Taryboje mes priimsime sprendimus dėl tolesnės Europos mokslinio tyrimo erdvės kūrimo, bandysime įsiaiškinti, kas pasiekta, ką dar reikia padaryti ir gal teks išplėsti ir mūsų rekomendacinės struktūras, kad sulauktumėme geresnių rezultatų. Trečiasis prioritetas - sektorinė politika mokslinio tyrimų srityje. Nebejoju, kad reikia išnaudoti e, sektorinės politikos galimybes. Sinergija, kaip žodis dažnai naudojamas, už to turėtų slėpėti ir atskirų politikos sričių apjungimas. Tačiau kaip tai konkrečiai atrodys, dar reikės įvardinti. Reikia realiai sustiprinti mokslinius tyrimus atskiruose sektoriuose, apjungti jų naudą, kokia bus ta skaitmeninė Europą. Galime panaudoti šiam tikslui struktūrinius fondus, skaitminės Europos fondus. Turime galvoti, kaip sinergiją paversti realybę. Mes turime bendrą projektą aukšto ar didelio galingumo kompiuteriai. Tai yra puikus pavyzdys, kaip skatinti pažangą. Apibendrinant, pažymėsiu, judame teisinga kryptimi, plėtodami mokslinius tyrimus ir inovacijas. Žinome, kokį tikslą turime būtent Europa, kur yra stipri, nova, inova, inovatyvi, kurioje yra išplėtoti moksliniai tyrimai, Mes norime sėkmingai konkuruoti su JAF ir Kinija. Taigi tikslą užsibrėžėme ir viliuosi, kad bendromis jėgomis jį pasieksime. Dėkui. Uh, Dėkoju abiems ministrams už pristatymą. Tikrai aiškus pristatymas. Dėkojame už veiklos pristatymą. Tikrai puiku, kad kitą savaitę mes pagrindų programos posėdį turėsime jau. Tai yra trečia didžioji sritis po žemės ūkio ir struktūrinės politikos. Tai būtų trečia didžiausia ES programa. Kas septynerius metus bent 30 procentų yra padidinamos lėšos šiai programai. Tikrai mes neturime daug tokio tipo programų ES. Na, galbūt tik tai jaunimui Erasmus yra panašaus masto padidėjimai užfiksuojami, pavyzdžiui, net du kartus lėšos didamos, tačiau kas dėl pagrindų programos, tai aišku, visa atsakomybė mūsų rankose. Mes pradėjome šį darbą prieš 12-13 metų, 50-60 milijardų e, lėšos buvo numatytos skirti, skirtos tiksliau, o dabar štai septyneriems metams jau šimtas milijardų eurų yra skiriama. Tikrai skirtumas didžiulis, fantastiška programa. Dėkuoju Jums už pristatymą. Na, o dabar siūlyčiau pereiti prie diskusijos. Pirmiausia, koordinatoriai politinių frakcijų. EPP vardu Pone Pilarda Kasilio Vera. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau pasveikinti abu ministrus čia atvykusius, Austriją atstovaujančius. Turiu pasakyti, kad labai apsidžiaugiau pamačiusi jūsų tris prioritetus. Taip pat pastebėjau, kad antrasis prioritetas buvo skaitmeninimas skaitmenė darbo tvarkė, kaip padaryti mūsų ekonomiką labiau konkurencingą, kaip padaryti, kad ji e, daugiau gautų, auktų tiksliau ir kaip e, suteikti jai daugiau šansų konkuruoti globaliame pasaulyje. Vienintelis e, dal... Vienintelė priemonė to pasiekti, aš su tuo visiškai sutinku, yra skaitmenė darbo tvarkė. Man labai patinka šis požiūris. Bet dabar norėčiau paminėti keletą specifinių aspektų aspektų e, to, ką galite padaryti jūs, jums pirmininkaujant. Jūs pristatėte keletą teisės aktų, iniciatyvų, tikrai um, svarbu tai yra skaitmeniai darbo tvarkiai, pavyzdžiui, Europos elektroninės komunikacijos teisės aktas e, yra patvirtintas. Uh, Taip pat e, saugumo teisės aktas e, bus šiandien dar nagrinėjamas daug. Yra teisės aktų, kurie nėra galutinai patvirtinti, dar kol kas rengiami. Ir tikrai tokių teisės aktų yra daug. Per šį pusmetį bus daug. Bet kaip jūs žinote, jūs atsakingi už politinio sutarimo uh, pasiekimą, bet lygiai taip pat jūs galite formuoti tarybos poziciją tam tikrais specifiniais klausimais. Tai, ko gero, bus, kai kalbėsime apie specialų finansavimą skaitmenės darbo, darbo tvarkės. Aš čia kalbu apie programas 92 milijardų e, e, reikės tai programai 21-27 metų laikotarpiai. Na, be jokios abejonės galbūt e, ne iki trilogų bus prieita jums prinkaujant, bet jūsų vaidmuo vis dėlto didelis. Na, aš sakyčiau, kad 92 9,2 milijardo pasitaiso kalbėtoje reikėtų išlaikyti. Daugiametėje finansinėje programoje tas sumas reikia išlaikyti. Tos lėšos negali būti sumažintos, negali būti perkeltos kitoms programos horizontui 2020 ar kitoms programoms. Manau, kad labai svarbu ir CEFui, ir Horizon Europe, ir šiai specialiai programai labai svarbu užtikrinti 9,2 milijardo. Ir ta programa, tos atskiros programos turi turėti savo uh, savo numatytą atskirą vaidmenį ir biudžetą DFP. Aš norėčiau paklausti, koks būtų jūsų vaidmuo čia ir ar negalėtumėte jūs tų klausimų aktyviau propaguoti, patvirtinti taryboje per ateinančius mėnesius jums pirmininkaujant. Dėkoju. Na, dabar SND vardu. Pone Van Brent, jūs iš Belgijos esate ar su Eduardu Martenu jūs sutarėte dėl futbolo rezultatų, nes ko gero sutarimas bus reikalingas. Mes SND nenorėtume, kad būtų kažkoks didžiulis sprogimas. Na, jokauju. Tikiuosi, kad baudiniais viskas išsispręs. Kaip žinia, belgai dar nei vienų rungtynių nepralaimėjo, visas jas laimėjo. Tai jūs manote, kad pirmasis pralaimėsite dabar rungtynės ar kaip? Ką jūs dabar siūlote, Katlin? Taigi prašau jums žodis. E, Prancūzai irgi nėra dar pralaimėję. Na, Austrija nežaidžia, mano šalis taip pat ne, net ir Ispanija ir Vokietija nežaidžia, net ir Portugalija nebežaidžia, niekas nebežaidžia. Bet štai turime e, dar du kolegas čia, kurių šalis žais. Pone Virink, 2-1 Belgija laimėjo. Atsiprašau, Eduarai, tai 2-1, 2-1 rezultatas buvo. Jums tikriausiai nepavyks to spaudimo atlaikyti. Atsiprašau, prašau, kad lin žodis jums. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiama pirmininkė, aš norėčiau bendro pobūdžio klausimą dėl pramonės, konkrečiai automobilių pramonės užduoti. Manau, kad šis klausimas yra skubiai spręstinas. Mes šiame komitete dėl daug ko nesutarėme, bet sutarėme dėl vieno. Europai reikia tvirtos į ateitį nukreiptos ir veikiančios pramonės. O automobilių pramonė, ko gero, yra viena iš svarbiausių tos pramonės e, dalių ir daug žmonių joje dirba. Turiu pasakyti, kad mes dabar netinkamai kovojame su problemam šiame sektorėje. Šiandien ryte dėl CO2 e, teršalų e, balsavome, tai ne jūsų portfolio, tai yra aplinkos ministro portfolio, bet kita vertus tai yra glaudžiai susiję su e, štai kuo. Viena vertus mes turime, aišku, ambicingai žiūrėti į klimato kaitą, bet lygiai taip pat turėtume nepamiršti, kad ši pramonė šaka turi turėti ateitį. Na, mums labai dažnai trunka tokio hol, trūksta holistinio požiūrio. Turime energijos klimato teisės aktus, taip pat turime teisės aktus projektus, pavyzdžiui, moksliam tyrimams ir plėtrai. Mes turime visą tai sujungti, pavyzdžiui, automobilių pramonės rytyje. Aš manau, kad galime pasiekti ambicingų CO2 e, tikslų ar netgi nulinių emisijų Manau, kad vartotojams labai svarbu tai yra, kit, nes kitaip jie pirks iš kitų regionų automobilius. Taigi, viena vertus, labai svarbu yra investuoti į mokslinius tyrimus, bet taip pat ir į infrastruktūras. E, tai yra jūsų portfolio jau dalis, nes mums reikalinga nauja investicijų priemonė, EU Invest, ES Invest. Taigi labai svarbu yra nustatyti prioritetus. Labai svarbu yra investuoti į tokią infrastruktūrą, kuri būtų e, nukreipta į ateitį, ateities perspektyvas. Štai pavyzdžiui, čia elektros infrastruktūrų, infrastruktūrų e, elektrinės automobiliams e, klausimas, čia jau būtų vištos ir kiaušinio klausimas, kas svarbiau. Valstybėms narėms reikia imtis iniciatyvų šioje srityje. Dabar norėčiau paklausti, kaip galima būtų pritaikyti holistinį požiūrį, kaip galima būtų CO2 ambicingus, CO2 mažinimo ambicingus tikslus suderinti su e, infrastruktūrų investicijų programomis kaip galima tuo pat metu užtikrinti mokslinių tyrimų svarbą. Na ir paskutinė mano klausimo dalis būtų su technologijų perversmu. Kaip dabar užtikrinti, kad žmonės dirbantys šioje pramonėje būtų tinkamai pasirengę e, ateičiai? Dėkoju. Kitas kalbėtojas ponas Kasodemski. Prašau. Dėkoju. Aš norėčiau užduoti labai konkretų klausimą. Pirmiausia, du klausimus užduosiu. Jie buvo labai svarbus visuomeniai, tai yra susiję su skaitmenė darbo tvarkė, pramonė, taip pat energetika. Pirmininkaujantį Austriją turės atremti iššūkių šioje srityje. Aš konkrečiai kalbu apie autorių teisės skaitmeninėme amžyje, skaitmeninėje erdvėje. Mes puikiai žinome, kad Europos parlamentas vis dar rengia savo poziciją šioje srityje. Man atrodo, kad bent jau iki šiol taryba nėra išsprendusi problemos, bandydama suderinti vartotojų interesus, kurie beje užtvindė mūsų elektroninę pašto dėžutę savo elektroniniais laiškais. Taigi, kaip suderinti vartotojų interesus ir kūrybinę pramonę. Tarybai nepavyko suderinti šių dviejų stovyklų pozicijų. Kaip jūs įsivaizduojate, bus toliau atliekamas darbas taryboje? Aš tikiuosi, kad pirmasis trilogas galiausiai įvyks šioje srityje dar pirmininkaujant Austrijai. Tai buvo toks mano pirmas klausimas, o antras klausimas yra labai svarbus visuomeniai, piliečiams. Tai yra daugiau politinės ar net geopolitinės svarbos klausimas. Tai būtų dujų direktyvos peržiūra. Taryba jau aštuonis mėnesius nesugeba parengti bendrosios pozicijos tam, kad būtų pradėtos trišalės dėrybos dėl šios direktyvos peržiūros. ši direktyva susijusi su e, labai kontroversišku projektu, tai būtų Nord Stream 2 vamzdynų. Beje, Vokietija visai neseniai patvirtino, kad Nord Stream 2 ekonomiškai kalbant nėra gyvybingas e, ar atsiperkantis projektas. Uh, Norėčiau paklausti, ar Austrija ketina šį klausimą aptarti korepere. Tai yra daugiau retorinis klausimas, bet tą klausimą vis dėlto privalau užduoti. Ar pirmininkaujanti Austrija sugebės vis dėlto neutralios pozicijos laikytis? Aš šį klausimą užduodu, nes žinau, kad Austrijos įmonės dalyvauja šį projektą gyvendinant. Na ir dar vienas papildomas klausimas. Jūs minėjote Europos horizontą, kalbėjote apie tai, kad reikia panaudoti visą Europos potencialą. Manau, kad reikia padaryti viską, kas įmanoma, tam, kad e, antroji Marija Skladovska Kiuri šiandien uh, norėdama padaryti karjerą, neturėtų iškeliauti, pavyzdžiui, į Paryžių ar ištekėti už Piero Curie. Manau, kad Lenkijoje labai daug yra miestų, kuriuose pilna talentingų moterų, lygiai taip pat kaip ir kitose Europos miestuose. Dabar ponė Mlinar, Alde vardu. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, ačiū Jums abiems už tai, kad prioritetą skiriate skaitmeninimui. Tai yra vienas iš Austrijos pirmininkavimo prioritetų ir džiaugiuosi, kad mes dėl to visi sutarėme, nereikia pradėti ginčintis šią temą. Pone ministrė, jūs pristatėte savo viziją, savo požiūrį ir Austrijos poziciją, dėl puslaidininkių klausimo ir paliesiu kolegės Kastilį Vera. Tema aš esu skaitminės Europos pranešėja, apie ką Kastilvera taip pat kalbėjo, mes apimame savo dokumente visus punktus, kuriuos jūs paminėjote minėjote, taip pat ir kolega Fasman, kibernetinis saugumas, skaitmeniniai gebėjimai, skaitmeniniai kiti dalykai. Viliuosi, kad pirmininkaujančioji Austrija šį projektą laikys prioritetiniu ir pavyks jį skubos tvarka vieningai patvirtinti. Europos Sąjunga jau dabar pirmauja mokslinių tyrimų srityje. Aš tikiuosi, kad mums pavyks prie to džiaugtis ir verslo sėkme. Dabar klausimas jums, ponė ministrė. Moksliniai tyrimai ir skaitmeninimas. Tai yra skelbiama prioritetas, tačiau ką konkrečiai planuojate, kaip akcentus sudėliosite ir ką ministrų lygių žadate padaryti, kad šie žodžiai tarptų darbais. Aš jūsų pasisakymę girdėjau daug nuomonės apie Austriją ir iš Austrijos, tačiau kadangi dirbame Europos parlamente, norėčiau e, išgirsti Europos viziją, ką pirmininkaujančioji Austrija galvoja apie Europos kaip lyderės skaitmedinimo srityje vaidmenį. Dėkui. Okay, thank you very much. Dėkoju už klausimą. Dabar ponas Jabur žaliųjų vardu. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau, kuo nuoširdžiausiai Jūs pasveikinti atvykus į Europos parlamentą. Ponui Fasman, ministrui Fasmanui norėčiau užduoti klausimą. Jūs taip pat atsakingas už brandolinius klausimus. Norėčiau Euratomo sutarties klausimą iškelti. Tai yra 60 metų senumo sutartis. E, per 60 metų nebuvo jokių pakeitimų padaryta tai sutarčiai. Aš esu įsitikinęs, kad energijos rinkos realybė šiandien visiškai skiriasi nuo tos, kurioje buvo pasirašyta Eurotomo sutartis. Tai yra pasenusi sutartis. Manau, kad būtų laikas pagalvoti apie galimą peržiūrą šios sutarties. Šios, šis, sutarties, šis sutarties nuostatas e, prieštarauja konkurencijos viešųjų pirkimų teisės aktams, e, jų nuostatams. Ir kaip žinia, buvo du, e, dvi bylos teisme iškeltos Austrijos byla, sprendimas lauks trečiadienį ir dar yra Vengrijos byla iškelta teisme. Taigi, reikėtų pasižiūrėti, kaip ES, ES veikimo sutartis bei um, konkurencijos ir viešųjų pirkimo teisės aktas daro su sutartimi. Manau, kad Austri, pirmininkaujantį Austriją tikrai galėtų tuo užsiimti. Ar Austrijos pirmininkaujantį Austriją tiksliau yra pasirengusi šį klausimą kelti ar ne? Dėkoju, kolegos. Na, o dabar e NF vardu, kaip įprasta, ponia Kapel, pasisakys ponia Kapel, jūs visais klausimais aktyvi, taigi prašau žodis jums. Ačiū, kad aš galiu pasakyti kiek anksčiau nei kiti du koordinatoriai, tai dėl to tikrai džiaugiuosi. Ačiū Austrijos kabineto nariams, kad atvykote pas mus ir pristatėte Austrijos pirmininkavimo prioritetus. Mes esame pramonės komitetas ir dėl to džiaugiamės, kad jūsų aukščiausias prioritetas - pramonės stiprinimas. Po tuo šūkiu mes visi galime pasirašyti. Jūs pristatėte ir viziją Europą 2020 strategijoje turi būti pasiektas 20 procentų pramonės skirties lygis. Austrija stumėsi prieki, Vokietijos situacija nebloga, tačiau reikia padaryti daugiau. Mums reikia augimo, kuris kuria darbo vietas. Mums reikia augimo, kuris skatina investicijos. Ir Europa turi tapti pramonės centru, tai labai svarbu mūsų piliečiams. Skaitmeninimas - vienas iš svarbiausių elementų jūsų pabrėžtų. Tai yra būdas užtikrinti augimo, tai yra būdas išnaudoti visą augimo potencialą. Mes girdėjome kolegiją, kur yra pranešėja skaitminės Europos klausimų. Visa tai liudyja, kad ir Europa skaitmeninimui skiria daug dėmesio. Tema labai plati, potencialas didžiulis, jūs apie tą kalbėjote, 15 milijardų papildomo augimo gali būti skur, sukurta. Kalbėjote ir apie skaitmeninius gebėjimus. Šįryt komitete balsuodami patvirtinome kibernetinio saugumo aktą. Svarbus dokumentas, svarbus žingsnis e, skaitmeninimo kontekste, ypač po kibernetinių išpolių. Ir viliuosi, kad vyks triešalis dialogas sėkmingai. Tikiuosi jūsų palaikymo, kadangi jūs taip aiškiai pasisakėte už skaitmeninimą. Kiek suprantame mes ir kaip supranta komisija, uh, Kibernetinis saugumas ir ypač už tai atsakinga agentūra Enisa turi gauti naujų stiprių įgaliojimų, pakankamą finansavimą ir bendrą naują tvarką sertifikavimui. Čia dar paminėčiau ir kompetencijos e, centrus skaitmeninimo kontekste, kibernetinio saugumo kontekste, ar e, bus nacionalinis požiūris pasirinktas su centrais atskiruose valstybėse narėse, ar kažkas kita. Laukiu jūsų atsakymų. Dabar prekybos politika. Laikai sunkiai prognozuojami. Jūs e, pažymėjote, kad vis dėlto judama į priekį Australija, Naujoji Zelandija atveria naujų galimybių, taigi mes esame orientuoti į eksportą, taigi mums labai svarbi tema tuo pat metu paprašyčiau be e, prekybos ir skaitmeninimo išdėstyti priemonės, kurios jūsų nuomonė padėtų sustiprinti Europą kaip pramonės centrą. Ir dabar trumpai kreipsiuosi į ministrą Fasman. Jūs kalbėjote apie Europos horizonto programą. Be abejo, tai yra ta didžiausia mokslinio tyrimų programa Tuo pat metu mes žinome, kiek komisija siūlo programai 100 milijardų, parlamentas tuo nesidžiaugia, rengėme net du e, pranešimus, siekiame 120 milijardų finansavimo. Moksliniai tyrimai inovacijos yra esminis užimtumo augimo variklis. Čia reikia investicijų. ES reikia daugiau lėšų. Mane domina jūsų pozicija, kai bus derimasi dėl daugiametės finansinės programos, ar galima tikėtis daugiau lėšų Europos horizonto programai, ar galima perkelti lėšas iš kitų struktūrinių fondų, pavyzdžiui, iš kitų šaltinių, ar nebūtų galima iš žemės ūkio paimti ir skirti Europos horizontui yra naujienų Europos horizonte, Europos inovacijų taryba pavyzdžiui, moksliniai tyrimai neturi likti tik fundamentalus, reikia ir praktinio jo pritaikymų kasdienėme gyvenime ir versle. Jūs kalbėjote apie misijas, kalbėjote apie e, plieno lėjiklą kaip pavyzdį. Aš nežinau, ar tai geras e, pavyzdys, gal ir įdomus, kaip reikia gaminti šio laikiškai ir e, klimatui neutraliu būdu plieną. Dar vieną dalyką paminėčiau kas nebuvo išskirta, bet kam parlamentas tikrai skirs didelį dėmesį horizonto ir, euro, ir struktūrinių fondų ryšys. Jūsų nuomenė apie tai. Uh, uh Dėkoju. Išklausėme frakcijų atstovų pasisakymų ir klausimų. Dabar suteikim galimybę ir kitiems kolegoms paklausti. Jūs kvieščiau visus kitus klausti trumpiau. Ponas Paul Rubik yra pirmasis, kuris galim paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius abu Austrijos ministrų kabineto narius. Europoje sujudimas ne tik dėl to, kad prasideda Austrijos pirmininkavimas, bet ir dėl vykstančių dėrybų dėl būsimosios finansinės programos. Uh, Todėl atėjo laikas mums pagalvoti, kaip optimizuosime savo politiką ir kaip padėsime piliečiams, kaip skirsime jiems e, daugiausia dėmesio. Mes šiandien balsavome dėl Europos elektroninės komunikacijos kodekso, buvo kalbama ir apie fiksuoto ryšio kainas bendrai, e, viršutinės kainų ribas, kaip jas nustatyti, reikia jas reguliuoti. Mes tarptautinėme kontekste susidurime su tokiamis problemomis. Internetinis ryšys vienur tai kainuoja, pavyzdžiui, Europoje 7 eurus, tačiau jeigu jūs pabandysite kitame žemynė išnaudoti vieną gigabaitą, internetinio ryšių, tai gali kainuoti net iki 20 tūkstančių eurų. Taigi, ką jūs čia galvojate daryti, kaip keisti situaciją? O ponui Fasman turėčiau tokį klausimą. Dėl tų superkompiuterių Austrija e, čia nestovi vietoje, e, kvantinė kompiuterija e, yra tyrinėjama. Ką jūs čia galvojate apie sinergiją ar tikrai reiktų orientuotis būtent į šias sritis. Jūs žinote, kad ta raudonoji riba yra 120 milijardų, o mūsų ekspertai netgi rekomendavo siekti 160 milijardų eurų mokslo finansuoti. Taigi, kaip mes išnaudosime tą Europos galimybę ir užtikrinsime pakankamą finansavimą. Dėkui. Lundė. Ačiū, gerbiami kolegos kitas klausimas. Dėkoju. Pono Fasmano ministro norėčiau paklausti. Pirmiausia, dėl klimato srities veiksmų. Buvo atliktas horizonto 2020 auditas. Ir regėsi, kad klimato veiksmams finansuoti nėra pakankamai lėšų. 24 procentai buvo pirminis tikslas. Dabar jau sakoma, 30 procentų bus mažinamas biudžetas nes, man atrodo, 30 procentų yra labai didelis lėšų sumažinimas. Ir mažinimas palies ne tik klimato, bet ir kitus veiksmus, nors oficialiai tai vadinasi tik klimato, e, kovos su klimato kata veiksmais. Antras dalykas - finansavimas. Barcelono deklaracijų, Barcelonos deklaracijų yra pasakyta, kad valstybės narės turi 3 procentus BVP išleisti šioms reikmėms. Tikslo dar nesam pasiekę. Ką pasiūlytumėte, kad e, tą spragą būtų galima užpildyti? Trečias klausimas. E, visi e, sutarė dėl to, kad reikia laiku atlikti darbus, bet ką reiškia skubėti mums, jeigu taryba nedirba taip sparčiai, kaip mums norėtųsi. Ką ketinate daryti, kad sutarimo būtų rasta greičiau ir kad 2021 sprendimai būtų sėkmingai gyveninti? Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Kolega Egler, prašau. Ähm, Ačiū. Klausimas ponui Fasman. Kolega, sakėte pakankamai atsargiai, kaip ir priklauso pirmininkaujančiai valstybei, kad reikia blaiviai žiūrėti į daugiametinę finansinę programą. Jūs sakėte, kad uh, dar turi nuspręsti e, taryba, tačiau yra tas 3 procentų tikslas, kurį savo išsikėlusi yra taryba. Jeigu mes tikrai pasieksime 3 e, procentus, tai turėsime 197 milijardus moksliniams tyrimams. Taigi, e, ką, ponė ministrė, bandau pasakyti, tie siūlomi 100 milijardų uh, Yra keistas skaičius, daugiausia auga finansavimas žemės ūkiui ir kolegos taikliai pastebėjo, kad vis dėlto didžiausias potencialas e, skaitmeninimui, taigi 10 milijardų žemės ūkiui, 3,5 milijardo kitiems finansavimo, kitoms finansavimo sritims. Realiai moksliniai tyrimai, jų programos realiai negaus pakankamo finansavimo. Tai kyla klausimas, ar taryba atsisako 3 procentų tikslo. Antrasis klausimas yra daugiau dėl darbo tvarkos. Jūs, e, manau, sutiksite, kad praeitie daugiausia problemų kildavo tarybai. Parlamentas kalba pakankamai drąsiai apie sinergiją. Praėjusį kartą viskas vėlavo be ne tris mėnesius, nes taryba nesugebėjo susitarti, o jūs kalbate apie ambicingą tikslą. Mūsų ambicijų tikslas - suteikti galimybę tarybai dirbti greičiau nei praėjusį kartą, leisti greit greičiau suformuoti savo poziciją. Darybos truko praėjusį kartą 18 mėnesių, dvi savaitės buvo viskas visai įstrikę. Tai aišku, mes turime savo užmojo, tačiau kaip būtų dėl jūsų ambicijų? Ar jums tikrai pavyks ne tik e, suformuoti pozicijas, bet ir dėl jų susitarti? Kolega Zorinio, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū poniai ir ponui ministrams. Skaitmeninimas yra nebejotinas Austrijos pirmininkaučios es prioritetas. Jūs tai paminėjote. Mes norime tokios Europos, kuri saugo savo žmonės. Vienas iš svarbiausių klausimų yra tai, kaip yra panaudojamas skaitmeninimas e, tai apsaugai didesniai užtikrinti. kaip plėtoti saugumą įtraukiai. Akivaizdu, kad plėtojant skaitmeninę programą reikia atsižvelgti visus tuos e, elementus. Aš manau, kad tai turės esminės svarbos mūsų ateičiai. Pavyzdžiui, matėme tokią iniciatyvą, kurią paskelbė Žanas Klaudas Junkeris, Europos komisijos pirmininkas. Jis e, išvardino visą eilę dalykų, kuriuos reikia spręsti, klausimus, e, į kuriuos teks atsakyti. Pirmininkaujant Bulgarijai jau būtų reikėję pradėti gyveninti programą, kurios tikslas yra pagerinti uh, skaitmeninimo reikalus, kad daugelį savivaldybių būtų galima turėti į prieigą prie interneto. Ar jūs padėsite tiems miestams, miesteliams, savivaldybėms, kur šiandien interneto prieigos nėra? Tai yra savotiškos balto zonos, ypač kaimos, kaimiškosios ES vietovės. Tad mano klausimas būtų toks, kaip ateityje užtikrinti, kad nebeliktų tų baltų zonų, nes tai labai svarbu užtikrinant švietimo paslaugų teikimą. Man atrodo, tai yra ypatingos svarbos dalykai. Skaitmeninimas e, yra labai svarbu ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite viską ką pastumėti pirmin. Pone Mistė, jūs sakėte, kad kalbėsite apie energetiką, bet e, iki šiol nedaug apie tai pasakėte. Šiame komitete mes be kita ko kalbame apie energijos valdyseną, kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir panašiai, pirmininkaujant Austrijai, šalis turi 20-30 e, metų veiklos planus šios ir tie savo pristatyti. Jos turės pateikti ir ilgalaikius planus, kurie bus įgyvendinami. Ką ketinate daryti su tais tokiais planais, kalbant apie globalų energijos sektorių. Dėkoju, sako pirmininkas. Na, savo ausinys aš klausiausi lenkiško vertimo. A, jeigu norite, sakau, kalbėtus pakartosiu angliškai. Ne, ne. Tiesiog sekretoriatas man sakė, kad buvo kalbama apie energetiką. Turite prisiminti, kolegos, kad kita, kitas darbo tvarkės klausimas, kur irgi dalyvaus diskutuojant ministras, jis kalbės apie energetikos reikalus. Mes gal už 20 minučių prie jų pereisim. Ir tuomet e, detaliau apie tai bus ir papasakota, bet ministras yra su mumis ir jeigu norite jau dabar jį klausyti šią temą, na, tebūnie. Tiesiog man šį kartą buvo sunkiau suvokti, kaip čia viskas apsivertė. O ir dabar eikime prie kito kalbėtojų. Ponas Saudargas turi galimybę klausti. Dėkoju. Pone pirmininkė, sveikiname pirmininkaujančius Austrijos atstovus. Jūs pateikėte labai išsamų požiūrį. Turiu labai konkretų klausimą susijusiu su dirbtiniu intelektu. Pramonės planuose, ilgalaikiuose tendencijose kartais net sunkiau, lengviau išvelgiant prognozuoti. Dešimt metų yra netrumpas laikotarpis, bet noriu paminėti tai, kas vyko visai neseniai prieš penk, per pastarus penkerius metus. Proveržys šioje srityje yra beprecedentinis, nes kompiuterių gebėjimai išaugo, didžiųjų duomenų panaudojimas išaugo Pramonė reagavo labai greitai, labai išaugo investicijos. Europoje galima kai ką ir praleisti. Europos komisija paskelbė savo komunikatą šią temą. Kinijoje, JAV e, irgi reaguojama šią situaciją ką ketina daryti šioje srityje pirmininkaujantį Austriją? Ar bus siūloma kažką veikti šioje srityje, ar ne? Ar viskas liks taip, kaip buvo iki šiol ir viskas bus taip, kaip dabar žinoma? Um, Ačiū, kolega, sako pirmininkas. Pone Demontė yra kita kalbėtoja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu poniai ministrei, poniai Šrambok klausimą. Pirmasis mano klausimas būtų susijęs su saugančia Europą. Jūs turite tokį šūkį, kuris yra susijęs su migracija pirmiausia. Bet ar turite kokį nors suformavę konkretų požiūrį, nes, man atrodo, kaip tik trūksta šiai programai, na, sakykime, esminių dalykų dėl užimtumo. Nes pirmiausia, Europa, kuris augo, yra susijusi su darbo vietų, kurimu balandžio 11 dieną buvo parašytas laiškas dėl IPL banko Italijoje, kuri priklauso Austrijos bankų grupiai. Buvo pranešta, kad bus ten naikinamos darbo vietos. Buvo išsiųstas tas laiškas, su, mes išsiųsime laišką su paklausimais, atsakymo taip ir negavom. Kaip galima pateikti Europos ligmens atsakymą, jeigu e, net į laišką mūsų nesugebama atsakyti, tai instituciškai tai yra labai keistas signalas. Ponui ministrui Fasmanui taip pat turiu klausimą dėl konkurencingumo Kinijos atžvilgių ir JAV atžvilgių, nes žinome, kad atliekami yra technologiniai tyrimai ir yra ieškoma būdų, kaip juos pritaikyti e, praktiškai. Ar yra numatyta kas nors šioje srityje? Ačiū. Uh, uh, Pirmininkas. Na ir mano sąraše yra dar ponios Vyring pavardė. Norėčiau pasakyti, kad ponia Kabeson Ruiz atsižvelgs į mūsų kompromiso siūlymus, visus, jie mane informavo apie tai. Jis sakė, kad jai žinomi mūsų kompromisai tre komitete ir ji yra pasirengusi į juos atsižvelgti. Aš jai sakiau, kad 90 procentų uh, Ehm, dėl 90 procentų mūsų nuomonės mes spėjom balsuoti, mes suspėjom tiksliau balsuoti ir tai bus atsižvelgta. O dabar prašom klausti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Šrambok ir ponė ministrė, aš, aš man ačiū, kad atvykote. Norėčiau klausti apie horizontą programą. Taryba dabar ar ketina baigti darėtis mūsų, kadencijos, mūsų kadencijos pabaigos šiuo klausimu. Strateginis programavimas buvo kvestionuojamas visą laiką ir kaip mes galėtume užtikrinti, kad sąsajos tarp teisės aktų, specialiųjų programų, e, sanglaudos investuoti į ES ir panašiai, kad tos sąsajos bus užtikrintos. Mes bandome be kita ko pasakyti, kad sėkmės būtų daugiau es lygmenių jeigu investicijos bus daromos ir nacionalinių lygmenių. Mes manome, kad daugiau žmonių apie tai turėtų kalbėti, o ne bandyti susilpninti tą kompetencijos siekio idėją ir kad būtų gerai, kad nebūtų užsimama griovimo veikla. Ką taryba apie tai mano? E, ar norima bus naudotis sanglaudos lėšomis platesnėme kontekste, kad būtų galima nacionalinių lygmenių gyveninti priimtų sprendimus. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju už klausimus. O dabar norėčiau pasiūlyti pereiti prie atsakymų į klausimus. Kvieščiau pradėti ponę Šrembok atsakyti į juos. O paskui Suteiksime žodį ponui Fasma, taip pat atsakymams. So you will... Dėkoju visiems už klausimus. Na, dabar perėsiu prie vokiečių kalbos. Atsakymus pradėsiu nuo skaitmeninės Europos. Šis klausimas buvo pakartotinai užduotas. Mes, kaip pirmininkaujančioji, sveikiname pasiūlymą dėl skaitmeninės Europos. 20-21-27 metams. Matome, kad Europa nori aktyviai įsitraukti į sparčius skaitmeninio pasaulio pokėčius. Tam reikia tinkamo finansavimo ir didelių investicijų. Mums tema labai svarbi. Mes palaikome šio klausimo nagrinėjimą ir čia jau paliesiu jūsų minėtus klausimus - superkompiuteriai, kibernetinis saugumas, pažengusios skaitmeninės kompetencijos ir skaitmeniniai gebėjimai, suderinimas atskirų sistemų. Tai mums aktualūs klausimai. Dabar tos e, skaitmeninės kompetencijos gebėjimai sakyčiau, skaitmetinėje Europoje šis elementas yra bene aktualiausias. Jeigu mes pažvelgsime į Europoje atliktų tyrimų rezultatus, pamatysime, kad pakankamai didelė visuomi, nes dalis neturi net bazinių ar net jokių e, skaitmeninių gebėjimų, atitinkamai prastos yra tokių žmonių galimybės įsidarbinti ar šiandien, ar ateityje. Taigi ryšys su nedarbu dėl finansavimo iš daugiamečio biudžeto, pabrėšiu, daugiametės finansinės programos e, klausimas traktuotinas bendrai. Taryba viską traktuoja kaip, vis, kaip vieną paketą ir jau rengiama bendroji pozicija. E, kovo 14 buvo duotas tas starto šūvis, vyksta nuolatinis darbas. Aš matau, kad egzistuoja bendras vaizdas ir pavyks susitarti, be kita ko dėl skaitmeninio klausimo. Dėl kibernetinio saugumo. Sulaukiau ne vieno klausimo, Enisa buvo paminėta, vyko intensyvus darbas pirmininkant Estijai ir Bulgarijai dėl agentūros. Ačiū Jums už tai. Ir Birželio 8-ąją taryba patvirtino bendrąjį požiūrį dėl reglamento projekto dėl Enisos ir dėl skaitmeninio ir tinklų saugumo mes esame pasirengę glaudžiai dirbti su parlamentu ir baigti dokumento nagrinėjimą. Noriu patikinti, kad kibernetinis saugumas yra ta tema, kuri yra aktuali mums kasdien nuo skaitmeninio gebėjimo iki inovacijų apsaugos. Čia pažymėčiau vieną svarbų klausimą - inovacijos centrų, innovation hubs kūrimą. Sakyčiau, čia siūloma pakankamai gera naujovė iš sąjungos lygio ir mes ne tik savo pirmininkavimo metu skirsime šiam klausimui didelį dėmesį, kibernetinis saugumas. Kol kas tai yra nacionalinė kompetencija, ENISA atliks tarpininkavimo, palaikanti ekspertų vaidmenį, o kibernetinis saugumas beje yra valstybių narių tema ir jos pačios privalo investuoti į savo kibernetinį saugumą. Kita temų grupė, ką jūs paminėjote, būtent kaip mes užtikrinsime, kad vidutinės įmonės, didžiosios įmonės e, įveiktų skaitmeninimo iššūkius. Čia paminėčiau viešojo sektoriaus informacijos dokumentą, mes norime sparčiai su juo judėti į priekį. Beje, pažanga tikrai yra, kalbame apie prieigą tokių duomenų mokslinių tyrimų institucijoms ir čia pritarsiu kolegai Fasman, kuris yra atsakingas už šią sritį. Ta informacija bus prieinama ir taikomiesiams mokslo tyrimams. Noriu patikinti, kad čia mes tenksime kuo greičiau judėti į priekį ir siekti sprendimo. Jūs paminėjote bendrai pramonės strategiją. Ši Strategija turi suformuoti visą apimančią pramonės politiką Europoje. Šiuo metu rengiame pirmininkaujančiosios valstybės dokumentą, jis bus parengtas rugsėjui, ten pasiūlysime stebėsinos mechanizmą pramonės politikai. Tikslas - užtikrinti pramonės svarbą tarp kitų e, sričių. Visos politikos rytis yra svarbios tiek pramonė, tiek aplinkos apsauga. Tuo pat metu kai kas buvo pamiršta, pramonė būtent reikia padėti čia e, kurti naujas darbo vietas per pramonės ir būtent tas e, dirbtinis intelektas, robotizacija yra ir galimybė sukurti daugiau darbo vietų. Aš atsakysiu apie pirmininkavimo planus tose trijose e, pagrindinėse srityse sauganti Europą. Aišku, tai yra migracijos klausimas, apie ką mes šiandien nekalbama. Antra teminė grupė - skaitmenimas. Tai yra pagrindas Europos geroviai ir klėstėjimui ateityje. Ir čia aš pabrėšiu būtinybę išsaugoti Europoje darbo vietas. Jeigu mums pavyks į Europą sugražinti prarastas darbo vietas, sukurti naujų darbo vietų pramonėje, tai bus didžiulis pasiekimas, o mes žmonėms suteikdami skaitmenius gebėjimus suteiksime jiems galimybę e, prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų ir susirasti darbo vietą labai trumpai. Aš e, pakomentuosiu vieną jūsų klausimą, ką perduosiu finansų ministrams. Būtent jūsų laišką šiame kontekste, aš būtinai jį, jį perduosiu, finansų ministrai į tai tikrai atsakys. Automobilių pramonė. Čia svarbi tema. Muitai ir prekybos barjerai. Čia komisijai padėsime kiek įmanydami rasti išeitį iš susidariusios padėties, tačiau faktai yra tokie, kokie yra. Buvo nustatyti muitai ir paskui kontrmuitai reaguojant į tarifus plienui ar aliuminiui. Akivaizdu, kad Europa atsakė vienbalsiai, mes nesubirėjome, nesusiskaldėme. Jeigu bus e, paskelbti muitai automobiliams ir jų dalims, tai reaguosime, Tuo pat metu mes kaip pirmininkaujančiai bandysime tarpininkauti ir tiesti tiltus. Pirmiausia, išvengti neigiamų dalykų. Dėl anglės dvideginio emisijų, aišku, mes čia glaudžiai bendradarbiaujame su aplinkos ministerija, anglės dvideginio emisijų mažinimas svarbi užduotis, tačiau čia negali tik įmonės prisimti viso, visos naštos, todėl reikia parengti tokį paketą, kuriame kiekvienas neštų savo indėlį. Pone Vichtich, čia dar reikėtų pabrėžti tai, kas yra svarbu. Ir kolegai atsakysiu dėl dirbtinio intelekto, svarbi tema. Reikia įgalinti, kad MVI gautų prieigą prie duomenų iš vienos pusės, o iš kitos pusės prie pačio dirbtinio intelekto galimybių. Tikrai labai ačiū Jums už klausimą, aš tikrai e, priimsiu domin, kas buvo pasakyta. Didžiausia problema Europos kontekste tai yra neprarasti ryšio su tuo, kas realiai vyksta. Ir čia didžiausio palaikymo nusipelno mūsų mažos vidutinės įmonės. Atitinkamai išvelgiu ryšį su skaitmeninė Europa, su moksliniais tyrimais, su teisiniu reglamentavimu, E, įrankio rinkinio pagrindu. Ačiū labai už klausimus, viliuosi, kad į didžiumą jų atsakiau. Jeigu reikia, galime bendradarbiauti ir dvišalių pagrindų. Visus jūsų pasiūlymus priimsime domen, aptarsiu su ekspertais ir kiek įmanoma atsižvelgsiu. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų atsakymus. Ponui Heinzui Fasmanui žodis var atsakyti. Um. Is... Dėkoju. Pone Van Dremt išėjo iš salės, o aš kaip tik ketinau jai atsakyti. Bet mes gyvename skaitmeninėme amžiuje ir mm, viskas bus įregistruota, užrašyta ar neprapuls. Tikriausiai išėjo pasirenkti rungtynėms, juk po šešių valandų tik tai viskas vyks ministras. Taip, aš vis dėlto pabandysiu atsakyti į šį klausimą, kurį iškėlė dėl strateginio požiūrio ir paramos inovacijoms. Klausančioji yra teisi. Tikrai reikalingas strateginis požiūris paramai inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Reikia akcentuoti tuos mm, tuos akcentus, tuos aspektus, kurie sustiprins Europos ekonominę plėtrą. Aš pasisakau už Europos horizontą, manau, kad e, buvo surasta puikiai pusiausvara tarp dviejų antro ramščio, tarp penkių antro ramščio e, klasterių. Jūs tikriausiai žinote, kokie tie klasteriai - klimatas, energija, saugumas įtrauktimi paremta, vis, paremta visuomenė, tai yra tie didieji klausimai, į kuriuos Europos horizontas turėtų surasti atsakymą. Turime pirmąjį ramstį, kuriam priklauso fundamentaliai tyrimai. Čia yra iš apačios į viršų pritaikytas požiūris mokslininkams paliekama E, paliekama vietos lai, kūrybai ir veiksmų laisviai. Mes politikai negalime nuspręsti dėl to, kokie bus ateityje e, strateginiai mokslos ir ties klausimai. Manau, kad mokslininkai turi e, dėl to nuspręsti. Na ir dar be to, manau, kad Europos horizonte yra puikiai pasiekta pusiausvėra. Taip pat ponė uždavė klausimą kitų aspektų, dėl kurio aš tai, ką dabar pasakysiu. Reikia atsižvelgti į visus elementus, perinant prie skaitmeninimo. Reikėtų nepamiršti, kad vyresniniai 50 metų žmonės galbūt e, nesugebės e, užtikrinti to skaitmeninio perversmo, tiksliau prisitaikyti prie jo. Ir mes dabar turėtume žiūrėti, kokį sprendimą surasti seniorams, kurie neturi skaitmeninių įgūdžių. Atsiprašau, mano lenkų kalba uh, tikrai nėra tokia gera, kad suprasčiau viską originalo kalba, bet kiek supratau, jūs uždavėte, uždavėte du klausimus. Jūs kalbėjote apie ponę Sklodovską Curie, sakėte, kad, e, jei, kad e, jos gyvenimo kelias nebuvo lengvas. Jeigu ji šiandien gyventų, ko gero šiandien uh, E, jai paprasčiau būtų savo veiklą atlikti ERC. Būtų subsidijos, jei galbūt suteiktos kitokio pobūdžio pagalba suteikta, ji būtų galėjusi gauti net iki 2 milijonų eurų. ERC yra Europos mokslinių tyrimų lokomotyvas. Ta programa tikrai pasiteisino. Pane Sklodovska Kiury netgi nebūtų turėjusi už kažko tekėti, kad jai karjeras galimybių būtų daugiau. Nes dabar, pavyzdžiui, horizontas, Europos horizontas programoje tikrai nebūtų su lytimi susijusių kliūčių. Čia dabar svarbiausia yra pats projektas, projekto pobūdis, o ne, pavyzdžiui, lyties dalykai. Pone Voščiava, atsiprašau, jeigu netaip ištariau jūsų pavardę, jūs uždavėte klausimą apie Euratomą, Euratomo sutartį. Jūs e, tą klausimą skiriate pirmininkaujančiai Austrijai. Jūs šiek tiek pabijojate užduoti klausimą, aš šiek tiek bijau jums ir atsakyti, nes, e, kaip žinia, Austrijos požiūris gana kritiškas yra į brandolinę energiją. Ir mūsų kritiškas požiūris jau kurį laiką nesikeičia. Jau gana ilgą laiką netgi Austrija pasisako už Euratomo sutarties peržiūrą. mes norėtume šio susitarimo subsidijų dalį išbraukti ir sustiprinti apsaugos dalį. Mes nepageidaujame, kad būtų konkurencija tarp skirtingų energijos šaltinių Europoje. Ko gero, tai būtų geroji naujiena, ponia Čiaiveri, o blogoji naujiena turbūt bus ta, kad mes pirmininkaudami Eurotomo klausimo neliesime. Šį klausimą perdosime pirmininkausiančiai Rumunijai, tikriausiai suprasite mus. Pone Kapel. Ar pone Kapel dar salėje? Puiku. Taip pat ponui Heineriui atsakysiu tuo pat metu. Dėl finansavimo, ar 100 milijardų yra pakankama suma ar ne. Na, ką aš jums pasakysiu, kai yra skiriama daugiau nei 100 milijardų, tai aš nesiskūščiau. Aš tiesiog imčiau tai, kas skiriama. Na, bet, aišku, biudžeto klausimas yra tarybos kompetencijos klausimas. Aš galiu jūs tik tai patikinti, kad aš bent jau tikrai visada ginsiu mokslinius tyrimus ir inovacijas. Nes tik tai su moksliniais tyrimais ir inovacijomis galime atremti ateities iššūkius. Pone Kapel, kaip ir pone Verniku, uždavė klausimą tarp e, ryšio tarp Europos horizonto ir struktūrinių fondų. Na, ko gero, tai dar reikės panagrinėti, aš bent jau esu už tai, kad tas ryšys būtų, komisija turėtų pateikti pasiūlymą šioje srityje. Struktūrinių fondų dėka buvo tikrai nutiesta daug kelių, tiltų ir aš dabar konkrečių ryšių iš komisijos pasiūlymo taip pat tikėčiausi. Pone Rubikai, jūs klausėte apie sertifikavimą. Ap, jūs kalbėjote apie kvantinius kompiuterius, superkompiuterius. Tai yra ateities uh, kompiuteriai HPC, High Performance Computer. Tie superkompiuteriai yra naudingi, tiksliau naudojami apskaičiuoti labai sudėtingas operacijas. Ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, uh, simulacijos yra atliekamos ir realaus pasaulio sąlygų. Štai pavyzdžiui, HIC, tai superkompiuteriais yra, yra atliekami fizinių molekulių tyrimai. Tam reikalingi dideli informatiniai pajėgumai, tam, kad būtų fizinės medžiagų savybės apskaičiuojamos. Dabar kvantiniai kompiuteriai tai yra nauja, kitokia informatikos architektūra. Aišku, abiem atvejais Europa tik tai gaus naudos iš šių kompiuterių. Dėl HPC superkompiuterių valstybės ko gero negali pačios vienos investuoti į tokio e, masto technologijas. Dabar jeigu pasižiūrėtume į sąrašą e, tų galingiausių kompiuterių ir galingiausių kompiuterių centrų, pamatytume, kad Europoje yra tik tai šimtoji, gal net tūkstantoji pasaulio, pasaulio kompiuterių, superkompiuterių dalis. Daugiausia jų ko gero būtų Kinijoje. Na ir nepaisant to, kad mums trūksta lėšų investuoti šią sritį, to vis dėlto nereikėtų pamiršti. Na dabar ponas Buzakas į mane užvairuoja, aš tikriausiai per ilgai kalbu, bet dar labai trumpai į paskutinį klausimą atsakysiu. Pirmininkas sako, taip, tikrai galite atsakyti. Nes dabar, jeigu nepavyks dabar atsakyti į kai kurios klausimus, per kitą klausimų ratą galėtumėte atsakyti. Dabar poniai Monti atsakysiu dėl pritaikymo trūkimo, trūkumo. Mokslinių tyrimų rezultatų e, rezultatai nėra pakankamai pritaikomi, konkrečių rezultatų nematome. Taip, tikrai mes atsiliekame nuo JAV šioje srityje. Tai būtų susiję su mūsų administracinėmis procedūromis. Kada, kokiomis sąlygomis, kokiomis lėšomis galima, pavyzdžiui, įkurti įmonę. ko gero daug kam yra paprasčiau būti darbuotojo nedarbdaviu, o JAV ir atvirkščiai. Dabar norėčiau Europos horizonto trečiai ramsti aptarti. Tai būtų Europos inovacijų taryba. Čia turi būti surasta naujų perspektyvų, naujų kelių. Reikia žiūrėti, kur yra tų naujųjų perversmą, taip sakant, atnešančių disrupcinių technologijų. Dabar, jeigu pasižiūrėtume į trečiąjį ramstį, aišku, dar su, apie tai reikės diskutuoti su komisija, tai pamatytume, kad trūksta dar detalumo tų disrupcinių technologijų, pavyzdžiui, srityje, kaip jas identifikuoti. Svarbu yra tai įtraukti į technologijų, į mūsų prioritetų tiksliau sąrašą. Nereikėtų pamiršti, kokio poveikio gali turėti moksliniai tyrimai ir inovacijos. Na ir galiausiai atsakysiu ponui Solino. Dabar atsakysiu ir tada kitą kartą neturėsiu atsakinėti. Ponas Solino klausė. kaip yra su energijos vartojimo sumažinimu ir koks būtų mokslinių tyrimų vaidmuo šioje srityje. Energija priklausytų trečiajam klasteriui, antrajam ramščiui, 15 milijardų e, energija yra skiriama. Tai jau yra mano atsakymo dalis. Ir ko gero galima būtų tikėtis, kad valstybės narės pasielgs atitinkamai, pasirinks panašų kelią Taip, tas 15, tas 15 milijardų, ta 15 milijardų suma bus e, keletą kartų padidinta, skiriama mokslinių tyrimų centrams ir institutams, taigi reikia galbūt tiesiog panašių žingsnių imtis. Pirmininkas, ačiū abiems ministrams, gerbiamai poniai ministrai ir ponui ministrui. Tikrai puiku buvo, puikia galimybė buvo jūsų išklausyti, aptarti svarbius klausimus. Mes jums linkime visokiojopos sėkmės, nes tikrai labai daug priklauso nuo jūsų pirmininkavimo komandos. Dėkoju jums už jūsų pasirengimą, už jūsų lankstumą ir diskusiją. Dėkoju. gentlemen.

Gerbiami kolegos, kai kurie energijos klausimai buvo paminėti jau, bet nepaisant to mes dabar vėl išklausysime ministro Hansa Fassmaną. Hansas Fassmanas pakeičia Elizabeth Kjostinger, kur yra Austrijos tvari, tur, tvarumo ir turizmo ministerijos ministrė, taip sakant, už energiją atsakinga ministrė. Į kai kuriuos klausimus jau buvo atsakyta, taigi nebebūtina jų vėl klausti. Aš taip pat turėsiu vieną klausimą energijos srityje, nes jo dar iki šiol neuždaviau, dabar jį užduosiu. Gerbiamasis ministrė, Norėtume dabar jūsų paprašyti pasisakyti. Kiek suprantu, pirmininkaujant Austrijai, jūsų atsakomybė apims, bet ypač jūsų kolegės Kostinger atsakomybė apims švarios energijos Connecting Europe Facility, Europos infrastruktūrų tinklos priemonę bei pro, investicijų projektus į energijos infrastruktūras. Tai yra labai mūsų komitetui svarbus klausimai. Mes kaip komitetas esame pilnai atsakingi už energijos sritį. Dabar norėčiau paprašyti pristatyti savo pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, dėkui už tai, kad pakvietėte atvykti į pramonės mokslinio tyrimų ir energetikos komitetą. Atstovauju kolegė Köstinger. Šeštadienį ji susilaukė sunaus, Lorenz Johannes. ir aš norėčiau perduoti nuo jos linkėjimus jums visiems. Labai ačiū Bulgarijos ministrei e, Petkovai ir Estijos ministrei Simpson bei visiems e, kolegoms iš Bulgarijos ir Estijos, e, kurie įnešė savo indėlį į mūsų pirmininkaujančiojo trejeto darbus, pastaraisiais mėnesiais pasiekta didelė pažanga ir mes sieksime eiti dar toliau. Pone Kjostinger atsakinga už energetiką ir vos tik ji sugrįž į darbą bendromis jėgomis, e, manau, stengsimės spręsti energetikos politikos klausimus Europoje. Mes, kaip pirmininkaujančioji, būsime visų atstovai, sąžiningi tarpininkai ir tikrai savo interesus nustumsime į antrąjį planą. Mūsų tikslas - sukurti stiprią energetikos sąjungą, ją gilinti, energetinė, energetikos sąjunga e, padės sukurti konkurencingą ir tvarę energetikos sistemą. Šiame kontekste atsinaujinanti energija suvaidins labai svarbu vaidmenį, ji bus integruota į bendrą energetikos politiką. Suprantame, kad būtinas yra konstruktyvus darbas su visomis es institucijomis ir dirbsime su parlamentu bei imsimės visų reikalingų žingsnių. Sakyčiau, kad iki šiol egzistavęs požiūris, būtent holistinis požiūris į energetiką ir klimato politiką vis dar išlieka aktualus. Savo pirmininkavimo metu mes skirsime dėmesį trims teminėms grupėms. Pirmasis yra švarios energijos paketas. Stengsimės, kad visi su šiuo dokumentų rinkiniu susiję failai būtų išspręsti, išspręsti aišku, dirbsime ir su kitais dokumentais. Visiškai neseniai e, prasidėjo trišal, baigėsi, atsiprašau, trišalės dialogas dėl visų trijų švarios energijos paketo dokumentų. Jie yra labai svarbus siekiant Paryžiaus susitarimo klimato tikslų. Čia turiu omenyje valdymo dokument, di, reglamentą, energijos efektyvumo direktyvą ir atsinaujinančios energijos direktyvą. Naudodamasis progą noriu padėkoti pranešėjams e, Klodui Turmes, Miroslav Poche ir Jose Planko Lopes. Jūs atlikote puikų darbą kartu su Bulgarija kaip pirmininkaučia valstybė ir Europos komisija. Beje, ačiū visiems ITRE komiteto nariams už jūsų indėlį ir už tai, kad parodėte gebėjimą siekti kompromiso. Patvirtinus šios taisės aktus mes galėsime sukurti Europos pridėtinę vertę, pasiekti klimato tikslų 30 metams Beje, šie teisės aktai leis puikiai pasirengti kitai Junktinių tautų aukščiausio lygio konferencijai Katovicoje, COP24. Dar e, liko susitarti dėl elektros energijos bendrosios rinkos reglamentuojančiųjų aspektų tiekimo užtikrinimo Be abejo, ryšys su Paryžiaus susitarimu čia išlieka aktualus. Ypatinga dėmesį skirsime bendrai elektros rinkai, jos kūrimui. Tai yra dalis švarios energijos paketo. Čia mums reikės e, per elektros vidaus rinkos reglamentą ir direktyvą padėti pagrindus bendrai elektros energijos rinkai. Ypač kai mes kalbame apie elektros vidaus rinkos e, reglamentą, Austrija stengsis judėti į priekį, stiprinti konkurencingumą, kurti bendrą energijos rinką. Temų čia yra pačių įvairiausių, taip pat ir prieštaringų. Ir nebejoju, kad tam prieštaringumai yra pagrindo, pajėgumų klausimas būtų čia pavyzdys. Tuo pat metu mums reikia sprendimų, kurie atitiktų poreikius, kurie atitiktų mūsų klimato apsaugos tikslus. Atsinaujinančios energijos integracija į bendrąją elektros rinką turi sukurti galimybių kiekvienam ir reglamentas padės tą padaryti. Beje, direktyva reikės sustiprinti ir vartotojų teisės, mūsų namų ūkiai, piliečiai, verslas turėtų galėti aktyviau dalyvauti elektros rinkoje ir būtent tas aktyvus dalyvavimas yra labai svarbus tikslas ir svarbus elementas, kuriant naująją elektros energijos politiką. Ir aktyvus pilietis yra pagrindas naujai energetikos politikai. Dar reikėtų paminėti rizikos rezervą elektros sektoriuje. Tai yra svarbus papildymas elektros energijos reglamentui ir direktyvai. Tam, kad gerai funkcionuotų rinkos, reikia pasiruošti ir nenumatytiems atvejams. Gali kilti apsirūpinimo elektra krizė, todėl reikia tinkamai pasiruošti. Tai ypač svarbu, nes dabartinė elektros energijos rinka yra tarp valstybinė ir krizė vienoje valstybėje narėje gali persimesti į kitas valstybės narės, todėl čia labai svarbu sukurti es lygio priemonių rinkinį, kuris leistų išvengti ir įveikti apsirūpinimo elektros energiją krizės. Pirmininkaujančioji Austrija tikisi, kad 18 metų antrajame pusmetyje pavyks su parlamentu susitarti, sieksime visus tenkinančio ir gero rezultato. Kitas svarbus dokumentas - ACER reglamentas. Ši agentūra ACER atsakinga už energijos energijos sektorių reglamentuojančiųjų tarnybų bendradarbiavimą, taigi ACER yra agentūra, kuriai tenka svarbus vaidmuo gyvendinant švarios energijos paketą, reaguojant į uh, šiolkinės elektros rinkos ypatybės. Aišku, Austrija čia turi platų užmojį ir sieksime subalansuoto sprendimo. Bandysime užtikrinti, kad būtų girdžiamas valstybių narių balsas, viskas vyktų efektyviai, būtų taupomi ištekliai ir nepažeidžiamas subsidiarumo principas. Mūsų programoje ir jūsų programoje yra daug ambicingų tikslų, e, laiko mažai. Rugsėjo 17-18 energetikos ministrai susirinks į neformalią tarybą Lince. Bandysime taryboje susitarti dėl visų mano išvardintų dokumentų savo pirmininkavimo laikotarpiu. Kita svarbi tema mūsų pirmininkavimo metu tai atnaujinta dujų bendrosios rinkos direktyva. Pirmininkaujant Bulgarijai jau prasidėjo diskusijos tarybos darbo grupių lygių, pozicijos pakankamai išsiskiria, kilo teisinių ir techninių klausimų. Žinome, kad ši tema visoms valstybėms narėms yra susijusi ir su politiniais dalykais. Šiai dienai nagrinėjimo procesas sulėtėjo, korepere buvo identifikuota, yra daug neįspręstų klausimų, todėl jis gražintas į techninį lygį, nagrinėjimas tęsis Žinome, kad parlamentas yra pasirengęs atnaujinti tarp institucinės dėrybas. Antra svarbi tema tai yra novatoriškos energetikos technologijos, inovacijos yra būtinos kuriant energetikos sąjungą, o per mano jau minėtą ne, neoficialų energetikos ministro susitikimą rugsėjo 17-18 Lince bus kalbama ir apie tokias novatoriškas energetikos technologijas. Šūkis šiam, šioms diskusijoms yra Charge for Change. Žodžių žaismas, e, daug atskleidžiantis, kalbėsime apie van, atsinaujinančias vandenilio technologijas, kaip taupyti energetiką. 11 SET plano konferencija e, vyks Vienoje lapkričio 20-21 dienomis. Jos metu taip pat bus kalbama apie novatariškas energetikos technologijas. Bus orientuojamasi į tokius dalykus kaip išmanus ir atsparus miestai bei pastatai. Nemažiau svarbi tema na, Sunku taupyti, jeigu miestai ar pastatai sunaudoja vis daugiau energijos. Reikia čia galvoti apie tvarias energetikos sistemas, energijoje ir pramonę, bei apie bendrus europinius projektus, kurie kurtų pridėtinę vertę ir padėtų pasiekti Europą 2030 tikslų, bei bus aptarta naujosios finansavimo platformos atsinaujinančiai energetikai perspektyva. Beje, balandžio 27 vyko aukšto lygio seminaras Vienoje. Tiek komisija, tiek parlamentas buvo atstovaujami, parlamentas atstovavo Klot Turmes, o komisija jie atstovavo Vilhelmas Molteris, kuris yra generalinis direktorius ir strateginių investicijų fondo vadovas. Puiku, kad susilaukė renginys tokio dėmesio. Mes tengiamės išsiaiškinti, kaip panaudoti finansinius instrumentus, kad padidintume atsinaujinančios energetikos projektų patrauklumą, supaprastintume patį finansavimą. Ir trečioji mūsų darbų sritis, tai Austrija kaip tarptautinis energijos centras. Mūsų nuomonė Viena ir visa Austrija puikiai tinka tokiam centrui, kaip vieta vienoje dirba gausybė energetikos srityje dirbančių organizacijų, UNIDO jungtinių tautų pramonės plėtros organizacija, tvarios energetikos visiems organizacija arba mm, energetikos bendryje. Beje, Vienoje lapkričio 15 dieną generalinių direktorių lygių e, susitikimas bus surenktas, bus kalbama apie dekarbonizavimą ir novatoriškas technologijas bei jų plėtrą pirmininkaujančioji Austrija beje stengsis visais lygiais gilinti bendradarbiavimą su Vakarų Balkanais. Mūsų laukia didžiuliai iššūkiai. Privalome į juos atsakyti kartu. Džiaugiamės ir čia ne tik mano mandagus žodeliai, tikrai džiaugiamės, kad atinantį pusmetį su visomis sąjungos institucijomis galėsime bendrai kurti ateitį. Tikimės, kad padarysime pažangą, kurdami konkurencingą, tvarę, energetiškai saugę ateitį, grįstą atsinaujinančią energetiką. Mes norime tam padėti tvirtus e, pamatus, bendradarbiaudami su visomis suinteresuotomis pusėmis. Ačiū, kad pakvietėte, kad leidote pristatyti prioritetus. Dabar laukiu jūsų klausimų. Na, iškart prisipažinsiu, ar galėsiu e, taip e, sėkmingai ir išsamei atsakyti į jūsų klausimus, kaip kad būtų padariusi mano kolegė Elizabeth Köstinger. Ačiū. E, Dėkoju, pane ministrė. Noriu labai atvirai pasakyti, nes tokie jaučia mes, atviri Europos parlamente. Jūsų kalba buvo du kart ilgesnė negu tikėjomės, bet viskas gerai. Kodėl? Todėl, kad jūs pristatėte savo kolegės prioritetus, kurios šiandien pas mus nėra. Tad jūsų atsakymai turbūt bus trumpesni. Svarbiausias dalykas mums yra pateikti klausimus, išsakyti abejonės kolegiai iš Austrijos vyriausybės. Aš suprantu, ką jūs minėjote, jūsų atsakymai gali nebūti labai išsamus ar atitinkantis visiškai mūsų lūkesčius, nes ne jūsų tai yra tiesiog neatsakomybės rytis, mes tą puikiai suprantam. Pristatymas buvo platus, išsamus, šaunu. O dabar pereigime prie klausimų sesijos. Kolegų norėčiau paprašyti klausti kuo trumpiau, kadangi gerokai vėluojam. 6.30 norėtume užbaigti savo darbą O paskui dar turėsime išnagrinėti penkis kitus darbo tarkės klausimus, kurių vienas yra pagrindų programa. E, aptarsime abijos dalis. Tad mūsų laukia daug dalykų ir mes negalime pratęs savo posėdžių nei minutę ilgiau, kaip jūs žinote. Nes nuo 18.30 nebeturėsime vertimo. Klausimų sesija dabar. Klauskite trumpai. Kuo trumpiau, to geriau. Kolega Karins iš EPP, prašau. Ačiū, pirmininkė. Daugiau gal komentarą išsakysiu, negu klausimą pateiksiu. Pranešėjas e, kalbėjo apie reglamentą ir direktyvą energijos srityje. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad savo pirmininkavimo metu turėsit galimybę e, dirbti ieškant bendro sprendimo su parlamentu šioje srityje. Dar tebelieka vienas kitas kontroversiškas klausimas, ne jiek jau jų mažai, tiek kalbant apie direktyvą, tiek reglamentą. Juose kalbama be kita ko apie energetinį skurdą. Tas problemas reikia nedelsint spręsti. Parlamentas yra labai atviras e, ieškoti tų bendrų vardiklių ir bendrų pozicijų. Mes taip pat e, esame pakankamai vieningą pozicijų formavę. Jūs, atrodo, taryboje jaučiate tam tikrą pasidalimą, tad sėkmės sprendžiančios klausimus. Dėl dujų direktyvos norėčiau suprasti, ar jūs manote, kad pavyks tarybos blokavimą pajudinti, kad galbūt bus taikomas naujas požiūris koks nors. Mūsų požiūriu mes dirbom labai rimtai. Ponas Buzekas štai teisingai pasakė, kad svarbu būtų tos klausimus, kurie įstrigė išjudinti, spręsti. Es e infrastruktūros valdysena yra svarbus dalykas ir reikėtų vėlgi uh, E, rasti sprendimus, kad taryboje blokavimo nebebūtų. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu kaus kolega Blanko Liopės. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Daugiau nei pusantrų metų mes dirbame prie švarios energijos paketo. Tai yra vienas iš svarbiausių europinių priemonių paketų energetikos rytyje. Pirmininkaujant Bulgarijai buvo sudaryti, suprasti sudarimai dėl efektyvumo, atsinaujinančios energijos ir valdysenos, dėl trijų tų dalykų. Šiandiengi jums reikės e, spręsti elektros rinkos e, formavimo klausimus. Klimato, energijos klausimai yra tie, kur situacija yra tokia, kur reikia būtinai rasti teisinius sprendimus reikės pamažu atsisakyti taršių energijos šaltinių, iškastinio kūro ir pakeisti juos atsinaujančiais energijos šaltiniais. Bet tai dar nereiškia, kad paliksim likimo valiai regionus, kurių veikla yra susijusi su iškastiniu kūru ir iš jo gaunama energija. Priešingai, jiems tiems regionams reikia siūlyti naujus sprendimus, naujas galimybės. Tad kokie yra jūsų pirmininkaujančios valstybės prioritetai dėl reglamento ir direktyvos, kalbant apie elektros rinkos formavimą? Antra, kaip e, CO2 mažinsite elektros sektoriuje ir kaip nuo anglies priklausomiems regionams keistima padėti, kad jie pereitų prie kitų energijos šaltinių. Ministras matė, kokie svarbus yra klausimai ir, man atrodo, ministrė, būdama Europos parlamento narė, teikė siūlymus šią linkmę ir manau, kad nebus sunku susitarti. Prašau, žodis kitam kolegai klausimui. Pone ministrė, jums leidus norėčiau grįžti prie savo klausimo, kuris buvo užduotas šiek tiek anksčiau. Pakartosiu savo klausimą ar pirmininkaujanti valstybė, Austrija, nagrinės dujų rinkos direktyvos klausimą, kuria perėm. Ar bus skatinamas to klausimo nagrinėjimas? Aš manau, kad Austrijos vienos iš įmonių įsitraukimas į šį projektą nebus tam kliūtis, kad pirmininkaujantį valstybę galėtų tai daryti. Na ir galiausiai yra visa eilė problemų, kurios yra užsilikusios, įsisenėjusios, nesprendžiamos. Pavyzdžiui, rinkos mechanizmo diferencijuotas traktavimas, kaip ir strateginių rezervo diferencijuotas traktavimas. Tai yra tie klausimai, kurie turėtų dominti jūsų šalį. Taip pat tenka kalbėti apie ES tokią situaciją, kur tarifus nustatymo situacija yra šiek tiek kitokia, negu mes norėtumėm. Kolega Petersen iš Aldė frakcijos, dėkoju, ponė ministrė, už jūsų pastabas. Mes visi labai sunkiai dirbsime jums pirmininkaujant, nes kolegos jau išvardino visą eilę klausimų susijusių su elektros rinka, su dujomis ir su tuo susijusiais klausimais. Iš jūsų įvado supratau, štai ką jūs sakėte, kad šios dienos elektros rinka yra tarp valstybinė pagal savo pobūdį. Aš norėčiau šiek tiek nesutikti su jumis. Problema ta, kad tik pusė tarp valstybinių sugebėjimų buvo panaudoti pastaraisiais metais. Aš manau, kad mūsų iššūkis artimiausių metų yra iš tikrųjų tą tarp valstybinį pobūdį panaudoti. Pagal savo pobūdį taip, taip yra, bet mes neturime fizinių galimybių dalintis energiją ES tarp valstybinių lygmenių. Tad aš norėčiau paraginti Austriją laikytis rinkos ekonomikos požiūrių, kai stimuliuojamas e, turėtų būti tas siekis sukurti tarp valstybinę vidaus energijos rinką. Ir tai turi labai rimtų pasiekmių. Tas nebuvimas rinkos, nes kainos didesnės negu norėtume, nepasiekėme savo tikslų, kovojant su klimato kaita, nepasiekėme Paryžiaus sustarimų gyventinimo tikslų, mažiau turime atsinaunančios energijos šaltinių. O jeigu turėtume tas tokius suformuotus ar valstybinius energijos srautus, būtų viskas daug paprasčiau. Mes norėtume padiskutuoti su taryba būtent šiuo klausimu. Tad mano klausimas toks ir būtų. Ar laikysitės rinkos požiūrio sprendžiant šios visus klausimus? Ar pabrėšite energijos mainų, energijos srautais tarp valstybinio lygmens svarbą. Ar kursite tuos tarp valstybinius srautus? Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, kolega Javor, žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Javor, ačiū. Aš taip pat norėčiau kalbėti apie elektros energijos rinkos dizainą ir pajėgumus. Apie tai jau šiek tiek buvo kalbėta. Mane labai domina Austrijos pozicija šiuo klausimu, nes parlamentas ir komisija yra įsipareigoję pajėgumų mechanizmo taikyti jau pastaruosius trejus metus. Taip pat, sakoma, reikia įdėkti tarp valstybinį mechanizmą mainams, energijos rautais ir panašiai. Visi tie dalykai buvo aptarti, kai kurios valstybės to nenori ir manau, kad bus tikrai sunku rasti sutarimą tarp parlamento ir tarybos. Dėl to mane domina Austrijos pozicija šių klausimų tema. Ar yra numatyti kažkokie CO2 ribiniai lygiai, kaip bus formuojama ta rinka ir panašiai. Dar norėčiau dujų direktyvą paminėti. Nord Stream 2 e, klausimas vėlgi yra labai svarbus ir prie bus dirbama artimiausiais metais. Ką apie tai manote? Guoja, ponas e, Silikiotis turi galimybę klausti. Dėkoju. Pone ministrė, sveiki atvykę pas mus. Pradėsiu nuo klausimo, kuris dar nebuvo užduotas. Mums visiems energija turėtų būti prieinama prekė. Tai yra viešoji gerybė, visi turi teisę ją naudotis. Taigi noriu paklausti, ką pirmininkaujančioji Austrija ketina padaryti, kad palaikytų mūsų prašymą dėl sąžiningos energijos pas, paskirstimo ir kaip ji ketina užtikrinti skaidrę prieigą ir kaip padės stiprinti vartotojų ir pažeidžiamiausių grupių teises. Tai buvo pirmasis klausimas. Konkurencijos stiprinimas pramonėje ir energetikoje yra dažna tema. Tačiau mes komitete dažnai diskutuojame ir kitą temą - energetinės skurdas. Nuo jo kenčia tikrai daug žmonių. Todėl labai prašau jūsų, kaip pirmininkaučiosios Austrijos, imtis veiksmų. Gal galite pasakyti, kaip ketinate kovoti su šiuo reiškiniu, kaip užtikrinsite, kad susilaukti pagalbos labiausia pažeidžiami asmenis ir kaip Austrija įsivaizduoja bendrą energetinio skurdo apibriežtį. Šiandien dažnai e, pamirštama ši tema, nei taryba, nei komisija jos nesprendžia, nėra pasiūlymų, kaip įveikti energetinį skurdą. Ir trečiasis, paskutinisis klausimas. Ką Austrija darys e, nagrinėdama apsirūpinimo energiją klausimą. Reikia turėti mums vidinių energijos šaltinių, mažinti priklausomybę nuo išorės, o dabar mes turime naujų galimybių, ypač rytinėje viduržėmio jūros dalyje. Čia omenyje turiu Kiprą ir jo išimtinę ekonominę zoną. Kaip padėsite išnaudoti tuos gamtinius išteklius, kurie buvo aptikti rytinėje viduržėmio jūros dalyje? Pone Kapil, prašom. Ačiū, ponė Fasman. Trys svarbiausios energetikos srities temos buvo paliestos - švarios energetikos dokumentų rinkinys, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, finansavimas jai turėtų būti stipriai padidintas kitoje finansinėje programoje ir investicija į švarę energetiką. Šiandien komitete uh, Mes patvirtinome tris dokumentus iš švarios energetikos paketo - valdymas, energijos efektyvumas ir atsinaujinančios energetikos direktyvos peržiūra. Netrukus jūs tų dokumentų sulauksite ant stalo, vyks trišalis dialogas, taip pat ir dėl elektros rinkos reglamentos ir direktyva mūsų laukia kaip įveikti e, rizikos faktorius ir atsar. Tai yra elementai, kurie svarbus, kuriant energetikos sąjungą ir bendrąją elektros energijos rinką. Taip pat ir dujų dokumento atnaujinimas. Tai yra mums aktualios sritis. Kaip jau minėjau, Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimas e, bus padidintas 47 procentais ir bus skirta 8,7 milijardo vien tik energetikai konkrečiai. Bus stiprinamos jungtis, PCI naujas e, sąrašas bus patvirtintas. Na, klausimas jums, kitais metais bus pateiktas naujas PCI e, dokumentas, turime tikslą pasiekti e, jungtis 10 e, procentų ir po to 20 procentų iki 30 metų. Tai ar gali pirmininkaučia Austrija apie tą PCI sąrašą mums e, kažką pasakyti? Dėkui. Mr. Paul Rubik, our next. Dėkuoju, kitas kalbėtas Paul Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš gal turiu labiau prašymą nei klausimą. Mes Europos parlamente turime tokią STUR struktūrą, tai yra technologijomis besidominčių uh, žmonių susirinkimas. Mes daug kalbame Europoje apie būtinybę keisti situaciją. Yra tas susiskaldimas tarp sričių. Vienas, vienas srityje dirba puikus uh, e, ekspertai, tačiau nėra ryšio tarp atskirų sektorių. Čia aš kalbėčiau apie duomenis ir tinkamą duomenų panaudojimą. Taigi yra daug baltų dėmių stiprinant komunikaciją. Tai čia reikėtų didesnio indėlio. O Berek e, agentūra atsakė atsakinga už e, skaitmeninę vidaus renką turėjo jau prieš kurį laiką sukurti bendrą platformą su ESA, o ENISA atsakinga už duomenų apsaugą turi čia e, įnešti savo indėlį, tačiau šiai dienai reali platforma kaip ir nefunkcionuoja, nėra bendradarbiavime su kitomis struktūromis, institutais bei agentūromis, todėl labai prašau, pirmininkaujant Austrijai, paieškokite būdų, uh, kaip keisti situaciją į gerą. Dėkui. Dėkoju, tikrai labai svarbus klausimas. Išgirdome klausimų, bet matau dar vienas kolega paprašė žodžio. Atsiprašau, aš iš pat pradžių uh, kėliau ranką, bet atrodo, mano ranka per trumpa buvo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Fasman, aišku, tai nėra būtinai jūsų tikimybė, bet yra abejojama Austrijos pasirižimu rimtai galvoti apie klimato kaitą ir energetikos tikslus. Pagalvokime apie mūsų CO2 emisijas, kurios jau metai iš metų nemažėja. Kitaip sakant, mes viršėme neigiamą prasme, bet kokios mums savo išsikeltas e, ribas. Mes sakome, kad reikia pasiekti vieną ar kitą ar trečią, tačiau savo gimtinėje nieko nedaroma. Aš išskirsiu vieną klausimą, kuri, manau, jums įdomi kaip mokslininkui ir, šiai, ir šiandien energetikos ekspertui. Kalbėčiau apie uh, ITER uh, brandolinį naujos kartos reaktorių Prancūzijoje Ja, ką apie šią naują technologiją galvoja Austrija ir jūsų vyriausybė? Dėkui. Dėkoju Jums už klausimą. Nu, aš pabaigai diskusijos pats savo indėlį įdėsiu, įnešiu tiksliau. Sureaguosiu prieš tai kalbėjusius. Jūs kalbėjote kolegės Kostinger vardu ir sakėte, kad energijos sąjunga yra svarbiausia energijos rinkai ir jos saugumui, saugumui užtikrinti. Taigi mes turime kaip įmanoma greičiau baigti kurti elektros rinką, turime elektros rinkos direktyvą ir reglamentą, kaip manoma, greičiau pabaigti. Bet čia yra vienas, lab, viena labai svarbi apibrieštis, tai yra jungčių apibrieštis elektros rinkų direktyvoje. Mes turime pabaigti, kaip įmanoma greičiau šį darbą, kaip kad jūs ir sakėte. Dujų peržiūros direktyvoje vėlgi labai panašiai apibrieštis, bet taryboje labai daug abejonių yra dėl šios apibriešties, kuri panaši į elektros direktyvos apibriešti. Kaip jūs ketinate dirbti elektros ir dujų rinkų direktyvų darbą paraleliai atlikti, jeigu dabar jūs nepritarėte, nesutarėte dėl jungčių apibriešties ir turite tiek daug abejonių taryboje? tai ko gero neįmanoma bus pabaigti dėrėtis dėl elektros rinkos sukūrimo taip pat pirmininkaujant Austrijai. Mes tiesiog norėtume jūs paskatinti pradėti rimtas diskusijas dėl dujų rinkos direktyvos pežiūros, kaip manoma, greičiau ir kaip kad kolegos sakė. Gerbiamas ministrė, dėkoju, kad šiandien jūs dalyvaujate mūsų posėdėje. Mes mielai išklausytume trumpo jūsų atsakymo, bet ko gero svarbiausia mums būtų perduoti visus klausimus poniai Elizabeth Kostinger, kuri yra Austrijos federalinė ministrė tvarumo ir turizmo klausimams. Ji taip pat atsakinga ir už energijos klausimus, nes būtent su gerbiama ponė ministrė mes per ateinantį pusmetį kartu dirbsime tokiais svarbiais klausimais kaip elektros rinka. Tokiais svarbiais klausimais kaip elektros ir dujų rinkos. Dabar žodis Jums, gerbiamas ministrė. Dėkuoju. Be jokios abejonės aš jūsų klausimus perduosiu kolegijai. Pasidalinsiu su ponia Kostinger ir savo įspūdžiais apie šią diskusiją, pagrindinius jos elementus. Pone Krasnodevski, aš pirmiausia atsakysiu į jūsų klausimą dėl vidaus rinkos, dujų vidaus rinkos ir atitinkamos direktyvos. kai diskutavome apie bendrąjį duomenų apsaugą. Atsiprašau, kai e, diskutavome korepere, pamatėme, kad nesutarėme dėl bendrosios procedūros, dėl darbo tvarkos. Bus reikalingas konsensusas. Ponas Karinč pasisakė optimistiškai dėl Austrijos e, dėrybinių gebėjimų. Aš tikiuosi, kad jūs teisus. Mes manome, manome kad dujų pervežimo įvairūs būdai, jų įvairovė yra labai svarbus pokytis, ypatingai užtikrinant tiekimo saugumą. Bet be jokios abejonės visi infrastruktūrų projektai turi atitikti te Europos teisės aktus. Ponas Peterson taip pat uždavė klausimą. Jis kalbėjo apie tarp valstybinę priekybą elektrą ir energiją. Jūs sakėte, kad visa elektra nėra sunaudojama. Taip, tai yra bendrosios elektros rinkos reglamento vienas iš tikslų panaudoti nepanaudotą energiją. Trilogo metu reikės, aišku, ambicingų sprendimų surasti. Niekas dėl to nebejoja. Mes norime laikytis požiūrio, kuris remtųsi rinkos realijomis. Jūs klausėte, ar mes tikime rinką. Taip, mes rinką tikime ir pasitikime. Bet tuo pat metu turėtume atsižvelgti ir į tiekimo aspektus. Reikia reglamentuoti kai kuriuos rinkos aspektus taip pat. Ponas Karinš ir ponas Haber kalbėjo apie gebėjimų, pajėgumų mechanizmą. Jūs kalbėjote apie sąžiningas sąlygas rinkoje. Be jokios abejonės nereikia pamiršti ir aplinkosaugos klausimų, į kuriuos reikės atsižvelgti, kalbant apie energijos tiekimo saugumą. Be jokios abejonės bus kalbama apie ribinės vertės, CO2 ribinės vertės, kurios bus leidžiamos gamybos etapu. Be jokios abejonės šie klausimai bus aptarti visi nes ko gero vis, visos diskusijos dėl teisės aktų šiek tiek probleminės dabar yra. Pone Silikiotis, jūs kalbėjote apie energetinį skurdą. Tikrai labai svarbus ir įdomus klausimas, svarbus visuomeniai klausimas. Norėčiau tik tai pasakyti, kad nacionalinės socialinės sistemos ko gero labiausiai, daugiausiai dirba šiais klausimais. Tai yra savivaldybių, regioninių valdžios institucijų ar netgi nacionalinių valdžios institucijų vaidmuo užtikrinti, kad e, žmonėms patiriantiems e, energetinį skurdą būtų suteikta pagalba. Daug kas kalbėjo apie atsinaujinančios energijos šaltinių svarbos didinimą. Įdomus požiūris, elektros rinkos direktyvoje mes juo kaip tik ir vadovausimės. Pone Krepfel, jūs kalbėjote apie Europos infrastruktūrų tinklo priemonę. Connecting Europe. Taip, tai yra svarbu, mums reikalingos stiprios infrastruktūros tam, kad būtų pilnai išnaudotas atsinaujinančių energijos šaltinių potencialas. Pavyzdžiui, Šiaurės Vokietijos vėjo jėgainių parką galiu paminėti. Uh, Tai yra tipiškas pavyzdys, e, gamybos perviršis ten yra užfiksuojamas. Iš, aišku, kyla klausimas, kaip tą elektrą pergabenti ten, kurios labiau reikia, pavyzdžiui, į pietų Vokietiją, tai čia būtų transporto infrastruktūrų klausimas. Be jokios abejonės, Europos infrastruktūros tinklų priemonės vaidmuo taip pat bus labai svarbus. Austrija neturi konkrečios pozicijos dėl sąrašo. Mes e, tai aptarsime, šį klausimą aptarsime taryboje. Kaip tik šiuo metu diskusijos e, ir vyksta. Dar taip pat manęs buvo klausta, ką aš galvoju apie ITER. Dėstydamas fiziką jau tada kalbėjau apie brandolinį, brandolinį skilimą. Ir turiu pasakyti, kad jau tada dėstytojai labai entuziastingai kalbėjo apie energijos gamybą brandalinio skilimo būdu. Ir aš manau, kad dar daug laiko vis dėlto nutekės, kol ir ekonominio sunaudos ir saugumo didelio pasiektume. Na, bet be jokios abejonės aš palaikau šią fundamentinių mokslų kryptį. Jūs taip pat sakėte, kad apsaugant aplinką reikia ambicijų, didelių ambicijų. Mes patvirtiname tikslus iki 30 metų, 45 iki 50 netgi procentų atsinaujinančios energijos šaltinių iki 30 metų yra numatyta. 100 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama pasiekti elektros rink, srityje ir mes siekiame pasiekti energetinės nepriklausomybės. Mes norime, kad būtų šimtaprocentinis elektros E, neutralumo principas pasiektas. 36 e, procentais ketiname sumažinti CO2 išmetimus, o veiksmingumas panaudojamos energijos turėtų išaukti 25-30 procentų. Na, bet galbūt e, dar iš jūsų pasisakymų dar naudingų minčių galėsime panaudoti. Pirmininkas kalbėjo apie jungtis Dabar aš ir pats supratau, apie ką jis kalbėjo. Taip, tikrai reikia apibriežti aiškiai, kas tos jungtis. Kol kas bent jau mes nežinome, ar apibrieštys turi būti tos pačios e, elektros jungčių ir dujų jungčių atveju. Nebūtinai tos api, abi apibrištis turi būti šimtų procentų identiškos, bet aišku, be jokios abejonės jungčių apibrišti reikės dar parengti. Tai tiek trumpai apie man iš užduotus klausimus, pona. E, Kjostinger galbūt dar jums raštu galės atsakyti vėliau. Dėkoju, ministrė, už galimybę aptarti visus klausimus. Mes La, nekantrai lauksime ponios Kjostinger, gal net su kūdikiu čia atvykstančios. Na, aišku, viskas priklauso nuo jos pasirinkimo. Taigi dėkuoju už apsilankymą Europos parlamente. Ladies and gentlemen, let us go. Ponios ir ponai, dirbkim toliau. Eikim prie kito darbo tarkės klausimo. Norberto Hoferio vizitas. Jis atsakingas už inovacijas ir technologijas bei federalinį transportą. Čiugu jūs čia matyti. You, well, uh, mums labai svarbios temos yra e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė ir kosmoso programa. Mes esam, nesame turėję tokios kosmoso programos kaip dabar. E, infrastruktūros sujungimo priemonė irgi labai svarbus dalykas. Labiau kalbėjome apie elektrą negu apie dujas. E, ir galbūt girsime siūlymų kokiu nors, nes savuosius Europos parlamentas jau yra pateikęs. Gal galėčiau jūs pakviesti, ponė ministrė, pateikti savo pasisakymą, kad paskui galėtų prasidėti diskusija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Paprašysiu šiek tiek jūsų dėmesio prieš tai diskutavo apie, apie apsirūpinimą energiją, labai įdomi tema, aktuali tema, liudijanti, kad sąjunga turi toliau bendradarbiauti tokiuose svarbiuose srityse. Mūsų laukia sunkus uždaviniai, kuriuos išspręsime tik bendromis jėgomis. Susidurime su didžiuliais iššūkiais bei pokyčiais. Austrija pradėjo pirmininką pirmininkavimą es ministrų tarybai, todėl atsakinga pirmininkaujančioji turi įnešti savo indėlį, e, kurdama teigiamą ateitį sąjungai ir tuo pat metu bent e, išnaudoti, kad ir subtiliai savo galimybės, kad išsaugotų tai, kas jau pasiekta laisvė, gerovė visiems ir visoms sąjungos valstybėms narėms. Šią mintimi vadovavosi sąjungos tėvai. Reikia per ekonominį bendradarbiavimą išvengti antrojo pasaulinio ir ankstesnių karų siaubų pasikartojimo. Tikslas buvo išsaugoti taiką Europoje, užtikrinti jos klėstėjimą. Šiandien mūsų laukia nauji iššūkiai, su kuriais susidurėme, ką privalu įveikti. E, stiprėja tarptautinė konkurencija, reikia stiprinti Europos konkurencingumą. E, šį vakar Briuselėje nusileidžia ir prezidentas Trumpas. Jis vadovaujasi politika nulemta protekcionizmo, uh, Neaišku, kuom visa tai baigsis, kokios bus tiesioginės e, pasiekmes sąjungoje, tačiau kad jų bus, tai akivaizdu. Iš kitos pusės Rusijos įtaka, stiprėjanti Kinija, čia akivaizdi konkurencija su šiomis valstybėmis ir regime, kaip Kinija superkinėja kosmoso srityje dirbančias įmonės. Reikia žinoti bendrą vaizdą ir akivaizdu, kad pavienių valstybės narės su iššūkis nesusidoros, mums reikia vienas kito, todėl esame pasirengę dirbti kartu, stiprindami savo ir Europos konkurencingumą. Nepamirškime klimato kaitos. Čia e, yra daug darbų. Gerai, kad turime Kopernikus programą, ji labai naudinga yra veiksmingų programų dėl tvaraus vystimosi, mums kelia pavojų radikalizmo tendencijos, terorizmo pavojus. Atsakymas į iššūkius turi būti tinkamas ir čia reikia apjungti visų sąjungos kompetitingų institucijų jėgas, reikia ieškoti bendrų atsakymų ir sprendimų, reikia prisimti visą atsakomybę savo piliečių atžvilgių. Kaip žinote, Austrijos pirmininkavimo šūkis Europa, kuri saugo ir gina. Tačiau šūkis tikrai nereiškia, kad kalbame apie Europą, kuri stato išorės sienas. E, Ypač tai akivaizdu, kalbant apie kosmoso klausimus, ten yra daug bendrų tikslų, kuriuos pasieksime tik jungtinėmis pastangomis. Mes kalbame apie piliečių pasitikėjimo stiprinimą, apie įrodymą, kad sąjunga sugeba veikti. Norime stiprinti valstybių norių pasitikėjimą viena kita. Nuolat vykdomi es piliečių tyrimai. Klausime, ar pasitikite sąjungą o žiniasklaidoje nuolat diskutuojama apie tų tyrimų rezultatus. Mes kaip politikai turime suvokti, kad ES nėra nieko kito kaip valstybių narių visuma. Dažnai klystame galvodami, kad e, kažkas kitas turi prisimti kaltę, dažnai ta kaltė kaltė yra nurašoma Europos Sąjungai. Dažnai sakoma, kad jeigu e, klystama, tai atsakomybę turi prisimti ne kažkas kitas, o mes patys, kaip politikai, nes mus deleguoja piliečiai, mes nešame bendros atsakomybės dalį. Aš viliuosi, kad šį principą mums pavyks pabrėžti per ateinantį pusmetį. Mes norime kaip įmanoma plačiau prisidėti, sprendžiant aktualiusius klausimus, teikiant atsakymus aktualiausius mūsų piliečiams. Europos parlamentas yra e, mūsų piliečių atstovas, nes tai tiesiogiai piliečių išrinkta institucija, institucija turinti tiesioginę atsakomybę ir tiesiogiai atsakanti piliečiams, piliečiai savo sprendimą išsako per rinkimus. Parlamentas yra mūsų stiprus partneris ir būtinas bendriems tikslams pasiekti. Mes savo pirmininkavimo metu stengsimės glaudžiai įtraukti parlamentą, ypač stipriai atsižvelgti parlamento poziciją ir poreikius. Mums tai labai svarbu, ponios ir ponai, atsižvelgiant į tuos bendruosius principus, kuriuos pristatau, perinu prie konkrečių temų, pradėsiu nuo kosmoso mm, klausimo, kosmoso infrastruktūros. Tai yra didžiulė politikos rytis, labai techniška, tuo pat metu labai svarbi, stiprinant sąjungą ir jos valstybės narės. Šis sektorius yra gyvybiškai svarbus strateginių požiūrių. Kopernikus ir Galilėjo ir Egnos programos leido sukurti aukščiausio lygio infrastruktūrą. Mums nereikia gėdytis, galime kaip lygus su lygiu kalbėti su pagrindinėmis pasaulio valstybėmis. Protingi politiniai sprendimai ir stipri valia leido įgyvendinti labai aiškius tikslus. Turime 22 galėjėjo palidovus orbitoje. Akivaizdu, kad ta mūsų e, sistema privalo būti išsaugoti. Palidovinė navigacija yra kasdienis gyvenimas, GPS kaip reiškinys pažįstamas kiekvienam vaikui. Aišku, nepamirškime ir mūsų draugų ir bičiulių Junktinėse Amerikos valstijose, tačiau jūs žinote, kad GPS tikslumas e, gali keistis kiekvieną sekundę, gali sistema būti paimta ir išjungta vairuotojui. Tai gal bus nemalonus nutikimas, tačiau lakūnai taip pat e, vadovaujasi GPS sistemos duomenimis, nusileidimo sistemos taip pat remiasi GPS sistema ir čia jau problemos, jeigu yra kažkas keičiama, gali tai turėti sunkių pasiekmių. Jeigu keičiasi duomenis, jų pateikimumas, tai bus didžiulė problema mūsų kasdienėme gyvenime. Todėl mūsų kuriama infrastruktūra turi būti išsaugota ilgalaikėje perspektyvoje, reikia ir toliau ją techniškai tobulinti, reikia stiprėti. Būtina pasirūpinti, kad kosmoso paslaugos ir infrastruktūra tokiuose sritise kaip klimatas, migracija, toliau vaidintų tą svarbą vaidmenį kaip ir šiandien. Privalu užtikrinti sėkmingą valdymą visai kosmoso sryčiai. Reikia stiprinti sinergiją su kitomis es politikomis sritimis ir programomis. Tai yra Austrijos pirmininkavimo tikslai. Europa turi reaguoti į pokyčius, kosmoso srityje reikia žiūrėti, kas gali būti, ruoštis tam yra New Space e, programa, kosmoso komercializacija, tai nauji iššūkiai. Ir šiandien matome, kad žmonės į kosmosą net automobilius paleidžia. Bandau e, kalbėti kuo trumpiau. Mes ministrų lygių lapkričio 30-ąją planuojame e, susitikimą, kalbėsime apie kosmoso klausimus. Grace lapkričio 5-6 vyks kosmoso klausimas skirta konferencija. Tikiuosi, kad Prančias Salinė e, galės į ją atvykti kartu su ESA, e, kurie Ispanija šiuo metu pirmininkauja, glaudžiai bendradarbiausime. Pone pirmininkė, jeigu leisite, dar labai trumpai pasisakysiu apie tos aukščiausio lygio domenus, būtent taškas .eu. Tai yra tikra sėkmės istorija. Pamėgtas domenas e, tarp Europos įmonių, tai yra mūsų bendras identitetas internete. Reikia atnaujinti domeno valdymą, tas akivaizdu, mums reikia ruoštis pokyčiams, ruoštis naujovėms, o jos yra kasdienis reiškinys. Pritarėme būtinybė sukurti suinteresuotojų pusių formą, jis padės komisijai valdyti šį domeną. Taip pat norime kuo spartesnės pažangos ir sieksime kuo greičiau suformuoti tarybos bendrąją poziciją ir pradėti diskusiją su parlamentu iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Gal pavyks netgi ir daug, dar daugiau pasiekti. Pažiūrėsime. Ačiū uždėmesi. Dėkoju už pasisakymą. Jūs atsakote, atsakingas esate už e, labai svarbės mums rytis. Dabar EPP frakcijos vardu ponas Krištienis Karinč. Ponas Rubiš, e, ačiū, ačiū ponė ministrė, kad atvykote į, į parlamentą. Europos infrastruktūros tinklų priemonė svarbi tema transportui oro transportui, ypač aišku ir sunkvežimių transportas, kelių mokesčiai. Čia infrastruktūros tinklų priemonė gyvybiškai svarbi, padeda didinti mūsų visuomenės gerovę, telekomo bendroji rinka, e, jungtis. Šios visos temos mums aktualios ir įdomios. Mes matome, kaip susiformuoja iš um, monopolijų, kurios buvo valstybinės, oligopolinės struktūros ir su tuo labai e, sunku kovoti, o juk mes norime, kad visi piliečiai gauti naudos, nes norime, kad kiekvienas pilietis balsuotų būtent už mus. Atitinkamai reikia imtis tokių veiksmų, kurie padėtų vartotojams, o jiems labiausia padeda e, didesnė konkurencija infrastruktūros e, tinklų priemonė puikiai dera su kosmoso programa. Kaip čia bus su jungtimis, noriu pasiteirauti, ar e, egzistuoja e, gera platforma bendravimui, mes turime technologijų platformos vertinimo valdyba. Joje pirmiausia domėmės, kaip agentūros ir, ir institucijoms sekasi bendradarbiauti. Aš prašau jūsų pasirūpinti, kad atskiros institucijos ir agentūros teiktų jungtinius planus ir bendrosios komunikacijos strategijas. Žinome, kad mašininis mokymasis, dirbtinės intelektas atveria naujų galimybių gal būtų naudinga tas baltasias komunikacijos dėmes europinių lygių panaikinti bei pasirūpinti, kad komunikavimas vyktų sėkmingai. Dėkui. Kolik, um... Ačiū kolega. Pan Čistov Krostodenski, AKR vardu. Deja, kolega Tošenovskis, kuris e, dirba su šios programos klausimas, turėjo skubiai sugrįžti į Prahą. Jo šiandien nėra. Jis paprašė tiesiog mane jį pakeisti. Aš pradėsiu nuo pat jūsų pasisakymo pradžios. Jūs kalbėjote apie protekcionizmo keliamą grėsmę. Kaip žinia, kaip žinia Net ir pačioje Europoje protekcionistinių tendencijų užtinkame. Štai, pavyzdžiui, siūloma atskirti rytų ir vidurio Europos šalis nuo kitų likusių Europos šalių. Panašių idėjų išgirstame ir čia parlamente. Būtent todėl mano regionas labai daug tikisi iš Austrijos pirmininkavimo. Tikriausiai visi pamenate, kad dėl tos Mitchell Europą 89-ame e, dešimtmetyje maždaug vyko diskusijos e, ir aš tikiuosi, kad Austrija vis dėlto užtikrins tą ryšį tarp dviejų Europos dalių. Dabar dėl kosmoso programos. Ar jūs nemanote, kad dar iki rinkimų Europos parlamente uh, praktiškai 2019 metais parlamentas ir taryba negalėtų susitarti. Ta klausimą užduodu, nes viskas priklausys nuo pirmininkaujančios Austrijos e, greičio, pagreičio įgyto šiais klausimais. Na ir antrasis mano klausimas yra susijęs su Britais. Kaip žinia, Britai dalyvauja Galilėjo programoje ir ko gero būtų gerai ir visai Europai ir jungtiniai karalystiai, jeigu jie ir toliau galėtų dalyvauti šioje programoje. ANF e vardu ponia Barbara Kapel. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad ministras Hofer atvyko pas mus, džiaugiuosi matydama. Buvo paliesti globalūs klausimai, gal aš e, pakalbėsiu apie kai ką, kas svarbu mums kaip komitetui, skaitmeninimas, tai yra infrastruktūros ministerijos klausimai. Gegužė buvo paskelbta uh, Europos audito rūmų ataskaita, joje pažymima, kad spartaus plačiojuošio tinklo vystimas nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Kaimiški regionai atrodo iš vis prastai, o net ir miestuose prieiga prie ypač spartaus plačiojuošio ryšio neužtikrinima taip greitai, kaip buvo siekta per Europą 2020 strategiją. Teikėme ir pasiūlymų, kaip ištaisyti trūkumus. Pavyzdžiui, valstybės narės turėtų atnaujinti savo planus dėl plačiajuosčio interneto ryšio plėtros. Galima komisijai peržiūrėti valstybės subsidijų sistemą, o EIB ypač per EFSI ir SEF turėtų investuoti daugiausia į smulkesnius projektus. Klausimas, ar pirmininkaujančioji Austrija ketina imtis iniciatyvų, kurios skatintų plačiai juoščio ryš, ryšio vystimą Europos Sąjungoje. Antrasis klausimas dėl kosmoso pramonės. Daugiametėje finansinėje programoje pirmą kartą bus kosmoso programa, e, finansuojama 60 milijardų eurų. Svarbiausi elementai čia aptarti - Galilėjo, Kopernikus ir saugumo dalykai. Noriu pasteirauti, ar pirmininkaujančiojo planuoja iniciatyvas, kurios leistų kosmoso pramonės e, nauda pasinaudoti MVI ir startuoliams. Dėkui. Paul. Giving... Ačiū už jūsų atsakymus iš anksto. Kviečiu atsakyti. Dėkoju. Pone Rubik, su jumis jau atrodo kalbėjom apie tai, kaip telefono ryšio klausimus užsienį spręsti, jūsų požiūris yra panašus į vartotojų, kitų klientų požiūrius. Iš pradžių skeptiškai šiek tiek į tai žiūrėjau, kaip ir dėl ponios Kepel klausimo. Kai dėl investicijų, kurių reikia 5G ryšio stiprinimui, tai aišku yra didžiuliai projektai, didžiulės lėšos, tačiau gauti privalumai visą tai gyventinus būtų taip pat didžiuliai. Jūs kalbėjote apie e, kosmoso erdvės dalykus ir apie uh, agentūrų vaidmenį. Be abejo, reikėtų, kad būtų geriau derinama institucijų veikla, kad suinteresuotos struktūros labiau būtų įtrauktos į bendrus darbus, tačiau taip pat reikia pasiskirstyti tas vis, tuos visus darbus, tas visas misijas ir vengti veiklos dubliavimų. E, be abejo, reikia turėti labai aiškę liniją, kas už ką yra atsakingas. Esame įsitikinę, kad bendradarbiaujant su parlamentu ir su komisija mes galėsime tuos visus klausimus sėkmingai išspręsti. Manęs buvo klausta taip pat apie protekcionizmo priemonės. Ne tik reikėtų jas taikyti, ne tik santykiuose su JAV, bet protekcionizmo pastebama taip pat ir ES viduje. Galbūt pasakysiu savo asmeninę nuomonę. Aš užaugau Vokietijos, Austrijos rytuose už geležinės uždangos. Žinau, ką tai reiškia, kai ta geležinė uždanga pagaliau atveriama. Žinau, ką reiškia tie dideli pasikeitimai. Mano šalis pasinaudojo ES subsidijomis, bet Dar labiau e, naudą atnešė tas pats geležinės uždangos žlugimas. Mano krašto žmonės pagaliau galėjo atkurti ryšius su likusiais žmonėmis šalyje. ES irgi reikia turėti tokių sprendimų, kad niekas neliktų nuo šaly ir kad į priekį žengtume visi kartu, ne vieno nepalikdami. Be abejo, emocijų pagauti, galim pradėti labai e, aktyviai vertinti tos visus pasikeitimus ir galime nuspręsti, kad reikia nustoti dėrėtis dėl vieno ar kito klausimo, kas mums, jeigu mums kas nepatinka ar panašiai. Bet aš manau, kad svarbus dalykas yra diplomatija. Ir tai yra mūsų šalies stiprioji pusė. Mes turim to diplomatinio takto pakankamai. Ir noriu pasakyti, kad mūsų administracija veikia labai gerai. Ir mūsų pirmininkavimas praeis sklandžiai ne tik dėl to, kad mūsų ministrai yra patys geriausi, o dėl to, kad darbus vykdo kompetentingi kolegos ministrai. Mums, ministrams, tenka e, laimė perduoti jums geras naujienas, o visą juodą į darbą, taip sakant, tą sunkiausią darbą nudirba administracija. E, Diskusijas daugeliu klausimų jau esam pradėję ir manau, kad daugelį klausimų tikrai pavyks sureguliuoti. Ar 2019-aisiais bus sutarimas tarp parlamento ir tarybos, na, negaliu nieko jums garantuoti, e, tačiau stengsimės e, siekti pažangos visur, kur tai yra, numa, e, kur tai yra įmanoma. Apie Brexitą buvo klausta ir kokį poveikį Galilėjo programą tai gali turėti. Mes turime dirbti visi kartu ir priimti sprendimus. Na, o breksitas tai yra irgi vienas kompleksiškas labai klausimas. Manau, kad sprendimai bus rasti ir, na, aš asmeniškai bent jau to labai norėčiau, ponė. Kepel kalbėjo apie iššūkius skaitmeninės ryties. Norėčiau pasakyti, jog labai svarbu sprendžiant ekonomikos klausimus ieškoti tų visų, tos visos infrastruktūros, turėti ją gerą. Svarbu geležinkeliai, oro uostai, svarbu viskas, bet svarbu taip pat ir uh, spartusis internetas, prieiga prie jo. Be abejo, spragų šioje srityje čia yra E, svarbu, kad būtų stiprinamas 5G ryšys, kiekvieno salonų su optiniu kabeliu be abejo pasiekti nebūtina, bet reikia, kad tai būtų, kad ta prieiga prie to e, sparčio interneto būtų užtikrinama maksimaliai. Būtina, kad būtų pasiekta pusiausvyrą tarp e, to sparčio interneto plėtojimo ir reikiamų investicijų. Ačiū, sako pirmininkas, už jūsų atsakymus, už jūsų pastabas. Linkime jums kuo sėkmingiausio pirmininkavimo. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, stengsiuosi iš visų jėgų, sako ministras. Taip. E, Keliavome prie kitos, prie kitos buvo tokias klausimų. Darybų komiteto ataskaita. 26 klausimas elektros energijos vidaus rinka nauja redakcija. E, direktyvos nauja redakcija taip pat. Ponas Karinč yra mūsų pranešėjas. Žodis jums, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė, savo ponas Karinč. Pabandysiu per tris minutės, o gal ir vieną sutilpsiu. Noriu pasakyti, kad mes vasario 28 dieną pletanėme posėdėje balsavome ir kad darybos prasidėtų pirmininkams Bulgarijai labai ilgai laukėme. Ir e, birželio pabaigoj e, jau pradėjome bendradarbiavimą su Austrija, kuri pradės pirmininkauti ES, buvo daug ten politinių iššūkių, buvo daug politinių ir techninių diskusijų. E, tu jos tęsiasi šią savaitę, jos tęsis e, ir toliau, rugsėjo 11, noriu pasakyti, vyks kitas triloko posėdis. Tikimės, kad pirmininkaujant Austrijai šio klausimo sprendimas bus sureguliuotas. Tiek būtų ačiū. Uh, Viskas regisi aišku, bet jeigu kas nors norėtų užduoti klausimą ar išsakyti pastabą, dabar tai yra puikus laikas. Ne? Puiku. Prieš keletą savaičių mes pradėjom diskusiją šiuo klausimu. Žinoma, kad ne viskas bus lengva. Mėly bičiuliai, mėly bičiuliai, atrodo, būsime aptarę šį klausimą. 28-29. Nagrinėsime abu kartu šios klausimus. Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl bendrosios mokslo ir inovacijų programos Europos horizontas ir su susijusių dalyvavimų ir klaidos taisyklių. Kitas klausimas. Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria gyvendinama bendroji mokslinio tyrimų ir inovacijų programa Europos horizontas. Taigi, tai yra pagrindų programa e, mokslo tyrimams ir inovacijoms. Du pranešėjai, du klausimai, ponas Danika yra vienas pranešėjas, ponas Kristian Egler yra kitas pranešėjas. Kviečiu abu pranešėjus pasisakyti ir pradėti diskusiją. Pirmasis keitimasis nuomonių tokių svarbių klausimų. Ponas Datnika kalbės pirmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Noriu padėkoti visiems, kurie per visus tuos mėnesius buvo šalia manęs ir kurie bandė man padėti parengti tinkamus kokybės pranešimą. Ačiū e, šešėlėms pranešėjams, kurie tikrai dėjo didelės pastangas. Jie stengiasi suprasti, koks mano tikslas, ko aš siekiu. Šį vakarą dar susitiksime 18.30 visi kartu diskusijai. Ačiū įtre komiteto ekspertams, jie labai aktyviai įsitraukė į šį darbą. Noriu padėkoti taip pat ir frakcijų atsoms, kurie taip aktyviai įsitraukė šios darbus. Ir ačiū Europos komisijai, nes Europos komisijos atstovai irgi dalyvavo nuolatos, teikdami reikiamus patikslinimus. Mano pradinis pažadas buvo parengti pranešimą šią savaitę Ir mes jau esame surengę dvi konferencijas, šalia tų daugybės e, dvišalių susitikimų mes e, norėjome, kad savo reakcijas pareikštų įvairios suinteresuotos pusės iš mokslo tyrimų ir inovacijų srities, kad galėtume pasižiūrėti, ką reikia pakeisti, kad galėtume išsiaiškinti, kaip viską numatyti geriau, kitoje programoje Europos horizontas ir pagrindų programoje taip pat. Taip pat noriu paminėti svarbiausius dalykus. Visi šešėliniai pranešėjai, kaip jau ir žadėjau jiems, yra gavę pranešimo projekto šios dienos versiją. Tai yra Liepos dešimtosios versija ir šešėlinėms pranešėjams nusiųsiu naujus variantus ir pasižiūrėsime, kokia yra šio pranešimo rengimo dinamika ir kokios motivacijos visus yra apėmusios. Trumpai pagrindinius dalykus norėčiau apibūdinti. Padidinti biudžetą e, iki 120 milijardų eurų komisijos siūlyme Yra kalbama apie 83,5 milijardus eurų ar 94,1 milijardą, skaičiuojant dabartinėmis kainomis. Tai labai toli yra nuo to, apie ką kalba Europos parlamentas. Mesgi pasisakom apie 120 milijardų, 102 milijardų biudžetą skaičiuojant dabartinėmis kainomis. Fundamentalieji mokslo tyrimai E, bendri mokslo tyrimai svarbus yra labai dalykas, ypač fundamentalieji tyrimai. Jie yra ES turtas. Būtent dėl to yra taip svarbu siekti ES tikslų šioje srityje. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, būtų susijęs su abipusiškumo principo taikymu. Mums reikia situaciją išdėstyti aiškiau, nes kiek aš žinau, situacija yra tokia, kad ją galėtume pavadinti pakankamai keista. Viena vertus, mes sakome, kad nėra pakankamai lėšų, kad galėtume paskirti jas visiems aukštos kokybės projektams. E, ir tuo pat metu yra daug lėšų. Ir galiu Jums pasakyti, kiek horizonte 2020 Buvo skirta lėšų įvairioms struktūroms ar individualiems subjektams, kiek asocijuotoms valstybėms ir kiek trečiosioms valstybėms. Tačiau aš manau, kad abipusiškumo principas yra būtinas, jį taikyti yra privalu, kadangi priešingų atveju būtų sunku paaiškinti, kodėl mes suteikėm prieigą prie Europos pinigų tam tikroms struktūroms. Europos tuo tarpu struktūros ne visada gali e, tuo tarpu gauti tas lėšas prie tų programų, kurios gyvendinamos trečiosiuose valstybėse. Tad čia tikrai svarbus klausimas. Ir dar vienas dalyką reikia išaiškinti detaliau, reikia sustiprinti intelektinės nusavybės apsaugos taisyklių gyvendinimą kad galėtume ES mokslo tyrimus tinkamai vertinti ir ginti. Viena vertus, nauji uh, subjektai patenkantis į šią sritį turi sulaukti konsultacijų apie tai, kaip apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Kita vertus, mes puikiai žinome, kas yra nuosa, intelektinės nusavybės teisių turėtojas, kaip programos finansuojamos iš ES programų lėšų. Pirmas komercinis panaudojimas yra apibūdintas susitarimuose tais atvejais, kai projektas buvo finansuojamas iš ES lėšų. Mums reikia viena vertus padidinti tų tyrimų poveikį ir kita vertus kurti papildomą pridėtinę vertę. Į tai būtina atsižvelgti. Šis pirmo komercinio panaudojimo ES klausimas, principas yra labai svarbus. Ir norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Tai yra ta sinergija. Aš dirbau su kolegomis iš regio, kad būtų galima įdėkti tą principą, vienodas principas už, už vienodą darbą. Europos parlamentas būtent E, šį principą taiko. Jeigu, pažiūrėjau, kalbam apie vienodą darbo užmokestį sunkvežimių vairuotojams, tai tas principas turėtų būti taikomas ir mokslininkams, kurie dirba prie to paties mokslo tyrimo projekto. Mums reikia vertinimo, kuris būtų atliktas anonimiškai, kad galėtume labiau pabrėžti mokslininko kompetenciją, o ne jo kilmę ar lytį. Taip pat turime užpildyti spragą tarp įvairių mokslo tyrimų sričių ES. Mums taip pat reikia geresnio kompetencijų pasiskirstimo ES tarp atskirų valstybių. Tai štai, tai yra dešimt dalykų, kuriuos norėčiau matyti sprendžiamus. Ačiū sekretoriatui. E, Tikiuosi, kad visa tai bus pridėta prie pranešimo, kaip numatyta taisyklėse. Ačiū už jūsų paskirtą laiką. Pirmininkas, ačiū. Tikrai labai svarbu dirbti sparčiai, nes dar reikės vertimų šio dokumento laiko. Mm, mano pranešimas penktadienį kaip tik jau ir iškeliaus į vertimo tarnybą. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Egler, prašau. All, like the... Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai. Manau, kad mes laikomės panašaus požiūrio ir manau, kad pavyks e, bendrosios pozicijos pasiekti parlamento vardu su visais šešėliniais pranešėjais. Dabar, jeigu detaliau kalbėtume, tai kalbėjome apie padidintą bendrą biudžetą iki 120 milijardų. Iš esmės, e, tai tik tai e, atspindi valstybių narių vadovų principinę poziciją dėl lėšų e, skirimo procentinės dalies nuo BVP. Mes tiesiog norime, kad taryba laikytųsi tų sprendimų, kurie buvo priimti prieš dešimt metų dar dėl pačios struktūros, dėl, ER, dėl ERC pirmojo ramščio galbūt gerų rezultatų riba galėtų būti pritaikyta jaunų mokslininkų ir Marie Curie, pavyzdžiui, schema galėtų būti pritaikyta tam, kad būtų darbo ir šeimos gyvenimo geresnis suderinimas pasiektas, pavyzdžiui, moterims. Na ir Aišku, reikėtų kalbėti apie mokslinio tyrimų infrastruktūras, apie mažas infrastruktūra, infrastruktūras mažose valstybėse narėse. Na, ir aišku, dar tai reikėtų siejai su EFSI finansavimu. Dar dėl atvirojo mokslų debesies. Mes apie tai kalbame jau dešimt metų, bet kol kas jo dar nėra. Reikėtų galbūt kalbėti apie Europos kultūrą kultūros paveldo debesijos iniciatyvą. Čia taip patgi galėtų būti atviro kodo programa. Na, o dėl antrojo ramščio pažiūrėkime šiek tiek į struktūrą. Įtraukties visuomenės e, klasteris galėtų būti pas, padalintas į įtraukties ir inovacijų visuomenės e, klasterius. Čia, ko gero, vienas dalykas akivaizdus. Mes turime daug klausimų, į kuriuos neatsakyta strateginio planavimo srityje. Čia dabar vienoje dalyje kalbama apie daugiau strateginę negu darbinę programą. Bet kita vertus, šio proceso dėka mes konkrečias priemonės, užduotis, e, impulsus e, turime nustatyti čia. Reikia deleguotojų aktų, riboto laiko termino ir, aišku, labai aišku nubrėžti tai, kas daroma. Dabar dėl bendrųjų įmonių akivaizdu, kad reikia panašių iniciatyvų, kaip kad pavyzdžiui Clean Sky dėl EIT. E Mes norime išlaikyti dabartinį impulsą ir, pavyzdžiui, kas dėl migracijos jūrų tai mes norime daugiau finansavimo. Dėl misijų užduočių jau kalbėjau šiek tiek apie strateginį planavimo pasiūlymą. Mes norėtume, kad pirmajame strateginėme planavimo dokumente reikėtų apriboti užduočių sąrašą. Jeigu tų užduočių bus 50, tai ar nebus to per daug. Mums reikia susikoncentruoti tai, kas svarbiausia ir nustatyti tų svarbiausių prioritetų biudžetą atsižvelgiant į globalius iššūkius be jokios mums reikalingas, reikalingas energija su mokslinių tyrimų partnerystėmis. Mums reikia suprasti, koks ryšys tarp atskirų priemonių. Ko gero, biudžetas turi būti ribotas misijom, apsiribotas, apsiriboti tik tai misijomis, užduotimis, kad nebūtų tiesiog aklai skiriami pinigai toms užduotis, užduotims, kurių galbūt net nepavyks įgyvendinti. Mes norėtume greitesnių ir labiau iš apačios į viršų orientuotų e, procesų. Mes mm, planuojame Europos horizontą išplėsti į klasterių e, EIC ir kitas programas. Mes norime spartesnių procesų. Uh, šešių mėnesių, kad pakaktų gauti subsidijai. Dabar dėl inovacijų atotrukio užpildymo. Tai yra ko gero labiausiai dominuojantis klausimas. Mes norėtume žinių iniciatyvų mažiau išsivyščiusiose valstybėse. Ir aišku, reikia dar taip pat remtis nacionalinėmis reformomis šioje srityje. Dar norėčiau pabrėžti, kad geresnis duomenų valdymas yra susijęs su mokslinių tyrimų infrastruktūromis. Bet kaip jau ir sakiau, e, debesijos klausimais žinių iniciatyvos turėtų būti išplėstos ir EIC, Marie Curie, Curie problemas. Taip pat e, reikėtų uh, pavyzdžiui, kalbėti apie kultūros, kūrybinę industriją. Taip pat reikėtų kalbėti ne vien tik tai apie energijos gamybą, bet ir gyvendinimo priemonės. Dabar kas dėl retųjų lygų, tai vėlgi, pavyzdžiui, galiu paminėti vaikų vėžį, kažkokius aiškius dalykus reikėtų nurodyti, e, kurie būtų suprantami piliečiams. Dabar kas dėl maisto dėl maisto gamybos reikėtų atskirų temų. Reikėtų taip pat platesnio vaizdo. Kaip jau buvo pasakyta, reikia ryšio su struktūriniais fondais, turime 5 procentų e, potencialą bet aišku, dar mūsų daug darbo laukia. Praeitą kartą tie abu pasiūlymai buvo veidrodinių principų sudaryti, na, dabar regi tik tai pasiūlymas taip atrodo. Dabar dėl sinergijos tarp Creative, e su Creative Europe, apie tai visiškai pasiūlyme nekalbama. Mes turime panagrinėti finansinius instrumentus, mums reikalingas lankstumas platesnėms programoms. Taip, mes turime tokias skėtinės programas, bet kartu nepamirškime, kad atskiri ir labai skirtingi požiūriai būtų pritaikyti tokiems e, segmentams kaip MVI. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie MVI bendros diskusijos metu, tai šios programos e, trečiojame ramstyje yra ta destruktyvioji MVI dalis, Bet kaip bus pavyzdžiui su kita MVI programos dalimi? Aš atsiprašau, kad aš taip greitai e, bandau apriepti tokius svarbius dalykus. Kitą savaitę dar pristatysiu detaliau šios klausimus savo pranešime. Pasakysiu tik tai, kad kartu su šešėliniais pranešėjais ketiname parengti labai stiprią poziciją tarybai. Na ir dar Paskutinis dalykas - prašymas tarybai. Praeitą kartą dėrėjomės pusantrų metų, dabar daug ambicingesnių tikslų siekiame. Mes suinteresuotėsiams asmenėms, visuomenėms, visuomenė tiksliau norime saugumo užtikrinti. Ir reikia ambicingų tikslų. Jeigu, pavyzdžiui, 20 metais bus programa parengta, tai ko gero ji netitiks realių poreikių. Aš norėčiau kreiptis dabar į tarybą. Taryba taip pat turėtų, kaip ir parlamentas, taip pat sparčiai dirbti. Dėkuoju. Eller, che penso abbia parlato in qualità di... Dėkuoju, ponė. Eller, jūs kalbėjote kaip šešėlinis pranešėjas Horizon, Europos horizonto programos klausimą, ar ne? Ar norėtumėte dėl specifinių programų dar pasakyti, ar vėliau? Ar dabar galite dėl antrosios programos pasisakyti? Kabison Ruiz, prašau žodis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju taip pat abiem pranešėjam už naują, naujos informacijos pristatymą, kuri tikrai labai teigiama. Aš keletą dalykų norėčiau aptarti. Pirmiausia, pramonė. Manau, kad labai svarbu yra nubrėžti MVI vaidmenį ar kaip bus joms atstovaujama. MVI priemonė buvo labai svarbi Horizonte 2020, taigi Europos Horizonte taip pat reikėtų sustiprinti šį aspektą. Toliau sinergija ši programa turėtų tapti realybę. Jeigu mes jokiais specifiniais mechanizmais neužtikrintume sinergijos, juk valstybės narės turi dalyvauti pasidalijant išlaidas. Tai jeigu, ne, jeigu nepavyks to padaryti, neturėtume pamiršti, kad gali mūsų projektas nesuslaukti sėkmės. Taigi dar taip pat uh, žinių projektai svarbus. Ir valstybės narės turi e, sugebėti dalyvauti šiuose programuose. Taip pat dar turi būti sinergijos ir tarp valstybių narių veiklos. Toliau, mokslas, aišku, yra svarbus, bet reikėtų galbūt daugiau lankstumo ir kitose programų dalyse. Jos turi būti labiau atviros ir lankščios. Ne vien tik tai apie jaunimą reikėtų kalbėti. Komisijos pasiūlyme kalbama apie sinergiją su Erasmus programa, bet man atrodo, kad reikėtų čia kalbėti, pavyzdžiui, apie įmonių tradicijas jaunimo tarpe. Ir taigi mums reikalingos tradicijos mums reikia numatyti galimybės jaunimui, jauniems mokslininkams, dėstytojams dalyvauti šiuose programuose ir galbūt taip iš Europos ekonominės krizės metu pabėgę talentai sugrįžtų čia. Na ir pabaigai, nenoriu kalbėti per nelik ilgai, pasakysiu, kad štai ponas Nika kalbėjo apie intelektinės nusavybės apsaugą. Taip, tai yra gerai, reikia stiprinti šį segmentą, tačiau lygiai taip pat turėtume patobulinti socialinį poveikį. Uh, rezultatų, mokslinių tyrimų rezultatų. Komisija savo pasiūlymę yra numačiusi rodiklius, aš juos palankiai vertinčiau, manau, kad tai yra svarbi naujovė tam, kad ši programa galėtų visai visuomeniai kažką tai m, naujo pasiūlyti. Taigi siūlau dirbti su socialiniu poveikiu programų. Ačiū, dabar žodis ponui Kazanevskijui, kai ar vardu. Aš poną Tošenovskį pakeisiu. Labai trumpai. Ponas Tošenovskis norėtų pasveikinti pranešėją, poną Daną Niką parengus šį pranešimą. Jis puikiai supranta, kokie buvo trumpi laiko terminai ir kaip sparčiai reikėjo dirbti. Taip pat jis norėtų padėkoti už bendrą pranešėjų įtraukimą į šį darbą. Taip pat kolega štai norėtų ką pabrėžti. Jis e, palaiko pono Nikos pasiūlymą. Europos horizontas turėtų gauti 120 milijardų biudžetą. Mes pritarėme tai ambicijai. Kitas svarbus dalykas - geresnė geografinė pusiausvara. Mes palaikome visus pakeitimus, kuriais yra siekiama išplėsti šią programą. Mes taip pat norėtume, kad būtų tuo vadovaujamasi. Mūsų frakcija palaiko šį pasiūlymą ir mūsų bendra pranešėjas balsuos, tiksliau pasisako už šią iniciatyvą. Na ir galiausiai paskutinis klausimas dėl Europos horizonto programoje dalyvau, galimai dalyvaujančių Britų. Ačiū. Dabar ponas Vivič. Pone Vivič. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, dėl Europos horizonto programos mūsų tikslas toks pat, kad ES taptų konkurencingesnė negu yra dabar. Tad turime iš tikrųjų skleisti kompetenciją visoje ES, kad tikslas būtų pasiektas. Taip pat turime vertinti sinergiją tarp įvairių fondų dar kartą. Europos horizontas turėtų būti tas, kur laikomas jis subalansuoto požiūriu ir reguliavimų skiriama vienodai dėmesio ir specifinėms programoms. Aš puikiai suprantu, ką pranešė turiuomenį ir remiu juos šiuo požiūriu. Svarbu taip pat išsiaiškinti, kaip mes matome ES mokslo tyrimų ir inovacijų ateitį. Tie pasirinkimai, kuriuos padarysime kaip teisės aktų leidėjai, turės įtakos uh, E, mūsų ES ateičiai. Taip pat svarbus yra e, santykiai su trečiosiomis valstybėmis. Ir noriu pasakyti, kad e, laukiu nekatrai bendradarbiavimų su jumis šiais klausimais. Dėl, tos, dėl tų specifinių programų Europos horizonto, aš manau, kad reikės svarbiausia išsiaiškinti, kaip tos specifinės programos atrodys Kaip, kadangi ponas Ekler jau pasisakė, aš manau, kad mes turime pritarti jam ir užtikrinti tų programų testinumą, kad inovuotojai ir investuotojai surastų vieni kitus. Ir tai yra vienintelis kelias e, stimuliuoti e, inovacijų plėtrą Europos Sąjungoje. Nekantriai lauksime galimybės dirbti ir su jumis, ponė Egler, jau rudenį. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar ponas Dalundė e, turi galimybę klausti. Pirmiausia, noriu ponui Dalundė tarti žodį ačiū už jūsų siūlymą. E, tai tikėkime, kad spėsime viską atlikti laiku. Mes sveikiname su idėja padidinti biudžetą, nes e, norint skatinti inovacijas ir mokslo tyrimus, lėšos yra svarbiausias dalykas, norint atremti viešus įvykius. 120 milijardų eurų yra teisingas žingsnis. Kitas dalykas. Taip pat klimato aspektų būtina sustiprinti. Ir Europoje susidurėm su įvairiais reiškiniais ir dėja klimato problemų sprendimo iššūkio dar nesame išsprendę. Tie iššūkiai taps vis didesni ir šiuo atveju mes turime šansą susitelkti prie aukštų technologijų pasitelkimo klimato problemų spręsti. Antras dalykas dalinti pinigus iš horizontas, iš Europos horizonto visokioms programoms, nežinau, nesu to didelis entuziastas. Aš manau, kad turėtume turėti skirtingus fondus skirtingiems tikslams. Ir turėtų projektai būti labai tinkamai ir kruopščiai atrinkti. Šiuo atveju reikėtų remtis ko gero kitais kriterijais negu geografija. Tai nėra svarbiausia mes manome, kad komisijai reikėtų palikti e, daugiau laisvės spręsti. Taip pat esame pasirengę dirbti kartu su pranešiais, kad rastume e, geresnį balansą tarp įvairių dalykų. Mokslininkų, e, mokslo įstaigų, verslo ir piliečių galimybės turėti mokslinę informaciją, turėti prieigą prie jos ir ją naudotis. Tai yra ketvirtas labai svarbus dalykas. E, man atrodo, visi tie darbai turėtų būti publikuojami, visuomeniai prieinami. Penkta, lyties aspektas. Jis taip pat turi atsispindėti tuose programuose. Už vienodą darbą turi būti vienodai mokama. Kolegai Eler dėl tų specifinių programų galėčiau pasakyti štai ką. Pirma, mes manome, kad klimatas, kaip ir tvarus vystimusi tikslai, turėtų būti labiau pabrėžtas elementas. Jie turėtų labiau atsispindėti tarptų esamų tikslų visose programuose. Antra, įtraukios visuomenės kūrimas yra svarbus dalykas, bet čia kalbam ir apie kitą dalyką, tuos, tuos du dalykus reikėtų atskirti tarpusavį, kad abu du būtų tinkamiau pabrėžti. Trečias dalykas - džiaugiamės klasterio kūrimu, kurių tikslas bus skaitmeninė pramonė ir jos plėtojimas. Ši pramonė um, E, tai yra svarbi, būtina mažinti CO2 iš metalų kiekį, didinti energijos efektyvumą. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Pasisakysiu apie kolegos Danika pranešimą. Ačiū jam už darbą, visi stengiamės e, dėl geriausio rezultato. Mūsų frakcija teigiamai žiūri į pasiūlymus dėl Europos horizonto. Sutarėme visi, kad mums reikia pusiausvėros tarp mokslo ir inovacijų iš vienos pusės bei visuomenės e, mokslinio intereso. Mokslinių tyrimų bendrotvarkė turėtų skirti prioritetą projektams, kurie atsako į visuomenės poreikius. Nereikėtų prioriteto teikti tiems projektams, kurie tarnauja stambiajam kapitalui ir įmonėms dėl vertinimo kriterijo. Horizontas 2020 padėjo sukaupti patirties, reikia didesnio skaidrumo ir sažiningesnio vertinimo. Šiame procese turėtų dalyvauti visų valstybių narių atstovai. Tikslas kovoti su nesažininga praktika, ypač dėl finansavimo. Ypač reikėtų pagalvoti apie trečiųjų valstybių dalyvavimą ir čia bandyti išvengti neteisybės. Praeitie turėjome prašymą iš organizacijų, kuri, kurios pamina žmogaus teisės. Mums reikia padaryti e, viešais mokslinių tyrimų išvadas. Dėkui. Dėkuoju. Dabar žodis ponai, poniai Matijas, kur yra šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Ačiū, aš pateiksiu keletą bendro pobūdžio pastebėjimų ir kaip kolega, taip ir aš sutinku, kad yra problemų ir daug ką reikia patobulinti tiek dėl turinio, tiek dėl formos. Kalbant apie programų turinį, matau, kad konkurencijos stiprinimas susijęs su globaliais iššūkiais. Ir čia aš jau išvelgiu tam tikrą pavojų. Pramonės konkurencingumo stiprinimas turi leisti atsakyti į globalius iššūkius. Gali nutikti taip, kad bus daug investuojama į mokslą dirbantį didžiosioms įmonėms pirmiausia. Čia mums reikia skaidrumo, privalu užtikrinti, kad nenutekės didžiuma pinigų globalioms iššūkiams spręsti, kad tie pinigai liks Europos mokslui. Antra tema - kalbame apie įtraukų gyvenimą, apie ką buvo kalbama ir per programą Horizontas 2020. Tuo pat metu mes turime suvokti, apie ką kalbame, apie fundamentalius pokyčius būtent tikrai negalime reglamentuoti, nesuprasdami reikalo esmės. Mums reikia užtikrinti tinkamą finansavimą, taip pat ir Europos mokslo tarybai, ją reikia finansuoti ir tuo pat metu užtikrinti šios struktūros savarankiškumą. Dėl stipendijų. Jų teikimo tvarka padidins biurokratiją ir būkštoju, ar tikrai nenukentės e, stipendijų teikimas, ar visais atvejais bus užtikrinti užtikrintas principas vienodas atlygis už vieningą darbą. Strateginis planavimas. Nelabai aišku, apie kokias čia priemonės kalbama. O po bandomųjų projektų atsirado misijos, ką čia komisija savo galvoja, nėra viskas aiškiai apibriešta. MVI vaidmo jis labai svarbus, ir taip pat kyla bejonių dėl infrastruktūros darbų. Dėkui. Ačiū. Aš e, tikrai pasidžiaugsiu tuo, kad tuo, kaip dirba mūsų pranešėjas, nes retai yra sugebama įveikti partinę priklausomybę ir dirbti taip sėkmingai su atskiromis frakcijomis, perimti jų nuomonę. Taigi mes turime galvoti apie įtraukę ir kūrybingą bei saugę visuomenę. Kyla pavojus, kad bendras biudžetas uh, nulems ne, ne vienodą aktualių temų finansavimą mes galime įsivaizduoti tam tikrą lankstumą komisijai ir valstybėms narėms dėl partnerysčių kūrimo, tačiau tik per deleguotojai teisės aktą viską reikia nuspręsti tuo pat metu, kaip ir dėl viso pasiūlymo. Tikrai negali būti taip, kad mes atliksime savo darbą greitai, o deleguotisis aktas dėl partnerysčio ateities pasirodys po dviejų metų dėl FTA instrumento išplėtimo, dėl sparčių netlygindomų paskolų teikimo, tai viskas turėtų būti maksimum šeši mėnešiai, o dėl supaprastinimo bendra audito požiūris kartu su finansiniu reglamentu. Tai yra būtina užtikrinti tą bendrą auditą, taip pat reikia didesnio iškumo naudos gavėjams paskaičiuojama, kad dabar klaidų lygis siekia net 60 procentų, taigi reikia tikslumo, tačiau ir didesnio lankstumo infrastruktūrai. Lauti RL ir paskolų teikimo procedūra turi būti su, sustiprinta, reikia apskaitos aiškumo ir taip pat e, fiksuotų išmokų sistemą reikia riboti, nes nepanašu, kad jie pasiteisintų, vertinimai to nerodo. Reikėtų pažiūrėti, kas per vidu, laikotarpį vidurio pežio buvo nuspręsta. Reikia vengti fiksuotų sumų sistemos plėtros, mums būtų daug geriau įsiaiškinti tokio finansavimo ryšį su finansiniu reglamentu. Dėkui. Grazie, prezidentė. Pane Damato. Ačiū. Na, ko gero, neverta čia dabar apsmetinėti, kad šie pranešimai nėra svarbus Europos ateičiai. Taigi tiek Europos horizonto reglamentas, tiek mokslinio tyrimų pagrindų programa labai svarbus yra. Kaip ir kiti kolegos, aš stengiausi išklausyti, kaip manoma, daugiau suinteresuotųjų asmenų pozicijų per labai trumpą laiką, tam, kad galima būtų surasti visiems primtiną sprendimą. Reikia tinkamai, tiksliai atspindėti situaciją, reikia tikslumo, atitinkamo dėmesio Europos horizonto programai. Parlamentas dirbs dviem klausimais. Per tas absurdiškas e, lenktynės su laiku, dėl kurių gali nukentėti mūsų darbo kokybė. Deja, pagal dabartinį darbo grafiką gali nukentėti ir suinteresuotojų subjektų indėlis ir mūsų pačių indėlis. Na, bet mes matome, kad sąmoningai buvo pasirinktas e, greičio, o ne e, kokybės principas tam, kad e, komisija savo mandato pabaigoje galėtų daugiau veiksmų laisvės. Ir dabar, aišku, komisija e, rinkiminiais tikslais e, sakys, kad pats parlamentas norėjo skubėti, skubėti atlikti šį darbą iki kadencijos pabaigos. Na, kadangi šis klausimas labai svarbus, mes norėjome pradėti darbą e, su tais klausimais, kuriais e, mūsų penkių žvaigždučių judėjimas mano svarbiausia būtų dirbti. Dabar dėl kokybės ir skaidrumo reikia sprendimo turinį viename pačia, tame pačiame reglamente numatyti. Taigi nereikia čia jokių pilkųjų zonų, reikia aiškumo taip pat ir dėl strateginio planavimo. O dabar dėl konkretaus turinio reikėtų aiškiai parodyti, kiek to bendrojo biudžeto mums mažai nepakanka. Tas šimtas milijardų galėtų kai kuriems sektoriams būtų pakankama suma. Manau dabar dėl biudžeto paskirstimo tarp skirtingų e, ramščių ir klasterių. Pavyzdžiui, e, globalių iššūkių, pramoninės pramoninio konkurencingumo. Dabar, kas dėl klimato energijos, tai čia yra sumažintos biudžeto lėšos lyginant su horizontu 2020. Ko gero, tai yra ne, nesubalansuotas tekstas, nes realiai čia daug kas nėra pasikeitę dėl finansavimo in, inovacijoms. Be to dar daug yra neiškių, netikslių sričių, pavyzdžiui, emisijų srityje trūksta čia strateginio planavimo ir ko gero čia pati komisija e, galės spręsti viską. Na, bet aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu bendro sprendimo procedūrą išlaikyti, kaip kad numatyta sutartimis. Na ir pabaigai, tas instrumentas MVI praktiškai dingo, nebėra jo biudžeto taip pat trūksta lėšų. Man atrodo, kad viešojo ir privataus sektoriaus galimybių čia iš viso nebeliko. Ir dabar dėl to investijų viskas čia dabar yra sumaišyta. Bet man atrodo, kad reikalingas toks mechanizmas, kuris identifikuotų įtartinas finansinės operacijas. Nes dėl tokios praktikos ir veiklos gali kilti pavojus realiai ekonomikai. Na, tai yra tik tai keletas minčių ir idėjų, kurias pateiksiu kolegai. Ačiū. Dabar kolega Kapel, jau kolegė Kapel išėjo iš salės. Pirmininkė pati dabar skirias savo žodį ir jį ketina pakartoti tai, ką sakė ponas Danika. Deja, pirmininkės mikrofonas išjungė. MVI klausimą visi minėjo. Komisija turėtų nepamiršti, kad tai yra pagrindinis mūsų leitmotyvas. Visa tai, ką jūs minėjote, yra gerai, bet aišku, visą tai galima padaryti mokslinių tyrimų dėka Europoje prieš tuos rezultatus perkeliant kažkur kitur. Bet nepamirškime ir kuklesnių instrumentų, pavyzdžiui, vieno langelio principo MVI kuris yra tikrai pasitvirtinęs ir daug projektų buvo nuspręsti yra tinkami, bet galiausiai nebuvo jie finansuoti dėl finansavimo trūkumo. Kaip žinia, mūsų valstybėse kartais inovacijų dėka galima daug ką padaryti. Pavyzdžiui, mano regione buvo pakoreguota sudėtis su tos bakterijos, kuri naudojama asfaltą tiesiant ir kelius tiesiant. Taip atsirado naujų galimybių, štai mokslinių tyrimų dėka pavyko ekonominės veiklos sugeneruoti. Mes dabar turėsime bendrąją, tokį bendrą iniciatyvą bendrąją. Aš tik tai pasakysiu, kad mes dėja apgailestaujame ir norėtume pasakyti tai komisijai, kad gaila, bet to instrumento čia nebeliko. Mes norėjome, kad jis vis dėlto čia būtų. Dabar suteiksiu žodį komisijai, ponas Vanderlin komisija atstovauja. Beje, norėčiau padėkoti jiems už dalyvavimą ir dalyvavimą darbe taip pat bendrame. Prašau. Much, uh, chair. uh, like... Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti pranešėjams už tai, kad šiandien pateikė pranešimų projektų svarbiausius metmenis. Puiku, kad šiandien vyko tokia diskusija. Norėtume priminti uh, komisaro žodžius, nes kai jis dalyvavo įtre posėdėje prieš mėnesį, jis minėjo, kad turime unikalią progą ne tik šiandien, bet per artimiausias savaitės ir mėnesius e, mokslo tyrimų ir inovacijų sritį reformuoti, pakreipdami ją geresnę linkmę. Svarbu, kad visas procesas būtų koordinuojamas Europos e, parlamentu. Pasižymėme jūsų komentarus susijusius su biudžetu. Kaip žinote, siūlomas 120 milijardų biudžetas yra tiesioginis pripažinimas to, kokį sunkų darbą esame atlikę horizontas 2020 įgyvendindami. Ir Junkerio komisija pripažįsta, kad investavimas į inovacijas ir mokslo tyrimą e, reiškia, kad investuojama į ateitį. Komisija džiaugiasi tais, e, tomis išvalgomis, kurias išsakė šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai. Komisija siūlo sudaryti kitą pagrindų programą e, tokią, kad ji turėtų maksimalų poveikį. Šių dienų išsakytos mintis aiškiai rodo, kad ketinama stimuliuoti diskusiją, plėtoti ją ir siekti toli siekiančių tikslų išklausime klausimų susijusių su strateginio planavimo procesu. Europos komisija mano, kad e, tai turėtų vykti skaidriau, atviriau. E, reikėtų situaciją palyginti su tuo, kokia buvo e, susiklošiusi gyvendinant Horizontas 2020 programą. Europos komisija yra pasirengusi ieškoti galimybių, kaip kartu su jumis geriau dirbti artimiausiamis savaitėmis šią temą. Mes e, girdėjome keletą kalbėtojų, mininčių, kaip svarbu yra sinergija tarp atskirų ES programų. Ne tik e, e, tarp fondų atskirų, bet, pavyzdžiui, kūrybinga Europa ir, ir vairių kitų programų. Yra ir iššūkių, be abejo, turime detaliau pasižiūrėti, kaip tuos iššūkius išspręsti. Taip pat inovacijų skir, lygio skirtumas yra ta problema, kurią turėtume spręsti. Esame įdomaus proceso pradžioje, tad turime laikytis plataus užmojų tikslų, kad plėtotųsi mokslo tyrimai ir inovacijos. Kaip sakė čia parlamente prieš mėnesį Europos komisijos atstovai, mes tikime, kad pasitelkę programą Europos horizontus galime atsiliepti visuomenės lūkesčius ir galime iš tikrųjų pasiekti puikių rezultatų. Europos komisija pritarė Europos parlamento siekį, kuo greičiau su taryba pabaigti dėrybas, remiantis moto - kokybė ir greitis. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė. Ir dabar matau poną Buzeką, jis pirmininkaus toliau. Aš jau sakiau, kad jūs nusipelnėte visų padėkos, nes šio ryto sesija su visa ta gausybė balsavimo, kai reikėjo taip sparčiai dirbti, tikrai nebuvo lengvas dalykas. Tad primkite visų mūsų padėką. Much, short... Ponas Buzekas, ponas pirmininkas, na buvau išėjęs iš šios salės, puiku. Įsitikinau, kad apylinkėse viskas tvarkoj dirbame 3,5 valandos, bet svarbu gerti vandenį ir viskas bus gerai, nepaisant to ilgo darbo. Mm, kreipiuosi pranešėjus mūsų ir norėčiau suteikti kaip tik jiems žodį. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už išsakytas pastabas visiems. Jas išdėstė šešėriniai pranešėjai ir kiti kolegos. Kaip jau sakiau, už 15 minučių sustiksime su šešėliniais pranešėjais ir bandysime visas tas pastabas įtraukti e, į dokumento rengimą, kad galėtume atsiliepti į visų išsakytus uh, įvairius susirūpinimus ar raginimus. Aš tikrai noriu padaryti viską, kad 120 milijardų eurų bus paskirti ES mokslo tyrimams. Be abejo, kartais svarbu bendradarbiauti su pasaulinėmis mokslo tyrimų institucijomis, remiantis abipusiškumo principu ir tam tikrais kitais principais. Reikia, kad būtų mažiau barjerų gaunant finansavimą iš ES fondų. Man atrodo, svarbiausia turėtų būti ne lytis ar geografija, kompetencija šiuo atveju. Ekspertai turėtų būti nepriklausomi ir čia aš nekalbu apie asesorius. Aš kalbu apie tos visus iššūkius, kuriuos minime pranešime, kad mokslo tyrimo bendruomenė Europoje galėtų sulaukti iš Europos parlamento tų atsakymų, kurių laukia. Kai dėl uh, situacijos prognozuojamumo, turiu pasakyti, kad ji labai svarbi mokslininkams. Uh, Jiems svarbu žinoti, ar galės gauti Europos fondų atitinkamų finansavimą, nes tai jiems yra reali pagalba. Mokslo tyrimai ir tų tyrimų rezultatai turėtų būti panaudojami ES, ES piliečių labui, nes būtent jų pinigais, ES piliečių pinigais mokslo tyrimai yra finansuojami. E, iš šimtų eurų skiriamų mokslo tyrimų ES 7 eurai yra ES lėšos, o kiti 93 eurai yra nacionalinių įvairių fondų lėšos. Tie, kas nori panaudoti ES pinigus kokiems nors labiau ekscentriškiams tikslams, norėčiau pasakyti, kad jie gali tai daryti ir tokiems tikslams naudokite nacionalinės lėšas, nes ES pinigus, norint panaudoti, reikia atitikti labai aiškias taisyklės, tos lėšos ribotos. Ir turime į tai kreipti dėmesį. Ačiū. Eller. Kolega Eller. Per tokias diskusijas reikėtų išsakyti ginčytinus dalykus. Komisija siūlo labai ambicingą programą, drąsią programą. Bandoma spręsti globalius iššūkius, su kuriais susidurėme. Reikėtų įsiaiškinti, kas kuria Europoje gerovę. Visada ją kuria inovacijos ir naujovės. Pasaulis visiškai pasikeitė. Skaitmeninimas, naujovių greitis stipriai išaugo ir mes turėsime naujo programoje šiam skirtą atskirą ramstį. Tuo pat metu pažymėsiu, kad tikrai negerai galvoti, jog bus dirbama skubotai, o ne skubiai. Tikrai ne tie, kas dalyvauja darbo grupėse, kaip kad šešilniai pranešėjai nebuvo apstulbinti komisijos pasiūlymo. Greitis svarbu tačiau ne savaime. Mes turime tendenciją Europoje, programos pradedamas vykdyti lietai, po to greitis išauga ir po to paskutiniais dviejais metais jų sparta vėl krenta. Tai visiškai netitinka suinteresuotojų pusių mokslininkų, universitetų, pramonės, visų kitų intereso. Todėl Mes e, nenorime dirbti greitai, nes e, tai sumažins skaidrumą. Ne, mes turime dirbti greitai. Reikia įrodyti, kad sugebėme tai, kad sugebame atsakyti piliečių rūpeščius, kad galime dirbti be gaišaties. Beje, tas greitas darbas turi ir tokią naudą, Jeigu baigsime darbus iki kitų metų, tai visa bendriuomenė galės per dviejus metus pasiruošti naujovėms ir pokyčiams. Mes norime kvantinio provežiūrio ir tikrai nereikia tikėtis, kad ji bus parengta pos per metus ar per pusmetį. Ne, jau šiandien reikia pasakyti, ką norime investuoti kvantinės inovacijos, dirbtinės intelektas. Į tą turime orientuotis. Greitis nereiškia, kad norime mažiau skaidrumo. Tai yra būtinybė, nes reikia reaguoti į tarptautinius pokyčius, kurie yra vis pas, spartesni, o mes dirbame vis lėčiau. 18 mėnesių derėmės dėl mokslinių tyrimų pagrindų programos. Ir tie, kas dirba uh, lietai nėra universitetai, mokslininkai ar akademinė visuomenė. Lietai dirbama mes, jeigu nesugebame greičiau nei per 18 mėnesių įvardinti, kokie yra prioritetai ir ką mes norime suteikti didžiausią galimybę. Todėl tikrai nesutiksiu su teiginiu, kad dirbame skubotai, mes norime skubėti, tas tiesa, mes norime kokybiško mokslo, mokslinio tyrimo ir jeigu rimtai žiūrime į šį siekį, tai reikia e, galų gale, kad ir per metus susitarti dėl tų plačių užmojų. Mes nenorime būti nei e, kvaili, nei e, negudrus, mes nenorime pasirašinėti po tuščiu čekiu. Mes norime konkretaus, mes norime deleguotojo akto, kad žinotumėme, ko tikėtis. Todėl prašau, nekelkite tuščių grėsmių viešumoje, mes turime pasiūsti tinkamą signalą visiems mokslininkams, kad galime greitai, kad galime dirbti greitai, kad galime sparčiai reaguoti tai, kas vyksta. Dėkui. Dėkoju kolegoms visiems. Aš manau, kad puikia diskusija įvyko kaip tik prieš vasaros atostogas. Priminsiu, kad keturi pirmininkaujančios Austrijos ministrai dalyvavo toje puikioje e, diskusijoje dėl pagrindų programos e, Europos horizontas. Taigi mes tikrai puikiai baigėme darbą. Na ir kaip ITRE komiteto pirmininkas norėčiau priminti dvi svarbės datas - rugsėjo 3 ir 24 greičiausiai abi dienas po pietų turėsime įtrė posėdį su balsavimu. Būkite pasirengę dalyvauti balsavime 4 val. po pietų, 3 ir 24 dienomis. Taip pat preliminariai galvojame apie rugsėjo 18 dienos e, posėdį, tai yra žalioji savaitė ir ko gero visos politinės frakcijos ar net visi e, protestavo dėl to, nes žalioji savaitė nėra geriausias laikas susitikti e, įtre komitetui. Taip, mes galime atšaukti tą posėdį, bet pasakysiu štai ką, kad jeigu būtina papildomas įtre komiteto posėdis gali vykti Strasbūrė rugsėjo 10 dieną, pirmadienį vakare arba po pietų. Gali būti, kad tarp 7 val. vakaro ir 10.30 val. vakaro. Taigi būkite pasirengę papildomam ITRE komiteto posėdžiui Strasbūrė rugsėjo 10 dieną. O kas dėl rugsėjo 3 ir 24 dienų niekas nesikeičia, išlaikomos rašios datos. Dabar siūlau visiems pailsėti, nes kitos vasaros atostogos bus labai kitokios. Dabar galutinis pakeitimų teikimo terminas rugsėjo 6 diena 18 metų. Pakeitimai abiems pranešimams. Toks galutinis terminas. Dabar linkiu Jums gerų atostogų ir dėkoju už puikų bendradarbiavimą tarp tokių dviejų puikių komitetų. Thank you.